Pradame diskusijas apie prekybos politiką, turime kai kurios formulumus atlikti. Visų pirma, turime pasitvirtinti darbo atvarkę, ar yra prieštaraujančių, jeigu ne, tai darbo atvarkė patvirtinta. Toliau turime pereitų posėdžių protokolus patvirtinti. Jeigu nebus prieštaravimo iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad protokolai patvirtinti. Ketvirtas punktas pirmininko pranešimai. E, koordinatoriai nusprendė e, spalio 10 dieną e, keletą dalykų, jie dabar jums yra perduoti ir jeigu iki posėdžio pabaigos nebus prieštaravimų, laikysime, kad jiems pritarta. Na ir žinoma, Mūsų šiandieninis posėdis, kaip paprastai, transliuojamas interna, e, internetu. E, sveikiname mūsų e, svečius iš Luksemburgo, Göteborgo, Talino ir iš kitur. Na ir dabar jau galime perėti prie šiandieninės diskusijos. Ir labai džiaugiuosi, kad atvyko daug ekspertų e, pas mus ir mūsų komisijos nariai. Trečią kartą INTA komitetas rengia e, tokias e, prekybos politikos dienas. Aš manau, kad dabar iš tikrųjų yra būtina pamastyti apie tą naująją prekybą visiems strategiją, kuri 2015 m. spalio mėnesį buvo paskelbta, tad e, šios dienos diskusijoje ir yra apie tai, ką ta naujoji strategija atneša žmonėms, e, kokios naudos piliečiai iš jos gauna. Žinoma, priekybės aplinka per pastarosius kelis metus pakito ir e, tai Apie tai irgi reikia mąstyti ir mūsų prekybos strategija turi gana greitai prisiderinti prie naujų iššūkių. Aš e, galvojau, kad e, tokia diskusija iš tikrųjų turėtų būti e, tikra diskusija, o ne vien tik tai pasisakymai prelegentų pasisakymai, taigi nusprendėm šį kartą diskusiją truputį kitaip organizuoti negu kad e, ankstesnės dvi. E, man pasisekė, kad e, ponas Alan Beatty priemė mūsų kvietimą pabūti šios dienos diskusijos moderatoriumi. Jis yra Financial Times darbuotojas, e, e, dirba čia Briuselyje, yra ekonomikos ir priekybos reikalų ekspertas, taigi jis ir pavadovaus mūsų diskusijai, tad aš tikiuosi, kad tai bus gyva diskusija tarp čia susirinkusių ekspertų ir, žinoma, tarp parlamento narių ir su e, Briuselio laisvojo universiteto ir Lioveno katalikiškojo universiteto studentų. Nes e, man atrodo, kad kartais e, prekyba egzistuoja mm, vien tik tai inta komiteto ir prekybos generalinio direktorato aplinkoj, todėl naudinga mums bus taip pat sulaukti ir pastabų iš dviejų universitetų studentų pusės. Na, o diskusijai pradėti ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu tai padaryti, steikdamas žodį komisijos nariai poniai Malstrom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū, kad vėl pakvietėte mane į prekybos politikos dieną pereitais metais, kai kalbėjome apie prekybą visiems strategiją, kalbėjome apie tikslus e, ir ką mes darome, bet e, kol kas matome, kad prekybos, taip sakant, situacija vis keičiasi. Pastarėjai metai buvo labai e, darbingi, iš ES pusės turėjome labai pilną darbo tvarkę, parengėme susitarimą su Kanada, dėrybos vyksta su Vietnamu, e, Singapuru ir kitomis valstybėmis. E, buvau Australijoje ir Zelandijoje e, ir pradėjau dėrybas ten. Kalbėjom taip pat ir apie Australijos galimybę dalyvauti Euro Song. Uh, konkurse. E, e, kalbame apie dėrybas su Čilė, Merkasur šalim, kitomis šalimis, kalbame ir apie dėrybas su Kinija. E, svarstame tiesioginių investicijų svarstymo ir sankcionavimo klausimą. Čia tikime susitarimo parlamentui padant iki šių metų kalėdų. E, daug pasistumėjome spręsdami skaidrumo problemas e, ir e, paaiškindami prekybos privalumus, kad atgaivintume pasitikėjimą priekybą. E, susidurime su iššūkiais, e, pasaulinė aplinka nėra labai palanki, taigi darbas nėra paprastas. Žvelgiant į ateitį, susidurime su įvairiais iššūkiais. Visų pirma, vietoje turime konsoliduoti priekybos e, politiką ir ieškoti naujų ryšių užsienyje. Reikia užtikrinti e, taip pat, kad tie ryšiai funkcionuotų, kad pasaulinė prekyba galėtų funkcionuoti stabiliai. Ir e, sustarimų atžvilgių įgyvenimas yra svarbiausias dalykas. E, be įgyventinimo elgtumės e, panašiai kaip e, statydami kelius, e, bet nemokydami jais važiuoti. Taigi reikia e, pažiūrėti, e, ką atlikome, kaip viskas funkcionuoja, ko galėtume pasimokyti. Visą tai padėtų mums žengti į priekį ir pagerintų matomumą to, ką mes darome. E, eina kalba ne vien tik tai apie e, kliūtis prekybomis, bet ir apie mūsų vertybės ir standartus, ar tai būtų aplinkos standartai ar kitokie. E, per šią kadenciją prekybos politika transformavosi, tai ne vien tik tai mūsų ekonomikos variklis dabar, bet taip pat ir mūsų vertybių apsaugos būdas. Taigi e, visi tie dalykai yra svarbus mūsų skaidrumo darbo tvarkėje. Mes e, šiuo metu esame viena iš skaidriausių dėrybininkių pasaulyje. Mes kelbėme mūsų e, dėrybinius tekstus ir šią prasme esame atviri ir veiksmingi. Mes tengiamės parodyti, ką nuveikėme ir ką norime atlikti. 45 sustarimai su 62 partneriais atsispindi mūsų ataskaitoje. Ten e, pateikiami e, aptariami susitarimai su senaisiais partneriais, bet taip pat ir su naujaus, naujausiais, tokiais kaip Kanada ir Pietų Koreja. Kalbame taip pat ir apie e, ekonominės partnerystės sustarimus, ne vien tik tai apie laisvosios prekybos sustarimus. Keletas ataskaitos e, faktų e, ir paskui paminėsiu, kur dar potencialo visai neišnaudojame ir kaip ketiname tas problemas spręsti ir kaip tai atsispindi bendrame ES paveiksle. Taigi, E, Kokios pagrindinės išvados? E, prekyba funkcionuoja, mūsų sustarimai 17 metais prisidėjo prie prekybos, ypatingai prie eksporto. Su Pietų Koreja e, prekyba padidėjo 12 procentų, su Peru 12. Ir tai stabdo ir apgręžia E, ankstesnę tendenciją iki 15 metų. Su Kanada sustarimas e, nesenas, bet jau matome gerų postumių e, mašinų eksportas padidėjo apie 10 procentų, apskritai visa prekyba truputį daugiau kaip 7 procentais. SETA panaikina 98 procentus tarifų ir prekiams, ir paslaugoms e, patenka taip pat ir e, transportas, e, turizmas ir kitos pramonės šakos. Dar viena problema - kliūtis prekybai. Čia irgi pasiekėme pasiekimų mūsų medicinos produktams pašalinti tarifiniai tarifinės kliūtis Meksikoje, kitos šalis taip pat pašalino labai daug tarifų. Šiuo, šią prasme mes apginame taip pat ir savo jautriausius sektorius. Taigi e, mūsų sustarimai taip pat yra naudingi žemės ūkio sektoriui. E, nuo sustarimo su Pietų Koreja 10 procentų išaugo mūsų žemės ūkio produktų eksportas į Pietų Koreją. Mes taip pat e, saugome mūsų žemės ūkio ūkio produktus, panaudodami geografinės nuorodas, e, galimybės, e, tokiu būdu apsaugome savo prekės ženklus, o vartotojams užtikriname gerą kokybę. Taigi maisto saugos ir aplinkos standartų e, skyriai yra taip pat labai svarbus. A, įgyvendinome e, atitinkamus planus e, visose šalyse, kūrėme e, konsultacinės tarnybas, kad geriau būtų suprantamas šių sustarimų teigiamas poveikis. Taigi nemažai nuveikta, bet dar yra daug ką nuveikti. 17 metais galėjome muitų e, prašiu e, sutaupyti e, daugiau kaip 3 milijardus e, eurų. Taigi galime veikti geriau. Ypatingai svarbis rytis yra globalizacijos privalumų skleidimas. SMI MVI e, čia vaidina labai svarbu vaidmenį, tad turime padėti joms e, lengviau patekti į užsienio rinkas, mes turime patekti daugiau informacijos į prieigos prie rinkos duomenų bazės, turime atverti rinkas e, mažoms įmonėms nes didelės e, įmonės gali susidoroti su tarifais, bet tai padaryti mažoms įmonėms e, yra daug sunkiau. Mes taip pat e, parengėme smulkmeniškas gairės SMI Mes taip pat e, stiprinome bendradarbiavimą su valstybėmis e, narėmis, e, sukūrėme koordinacinę grupę apie laisvos prekybos sutartis. Ta grupė posėdžiauja keturis kartus per metus, aptarė e, pažangą įgyvendinant darbo apsaugos ir aplinkosauginės priemonės. E, Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas per savo parlamentinės delegacijas ir kalbėdamėsi su savo rinkėjais gali taip pat prisidėti šitoj srity. E, Visą tai gerai, dvi šalių pagrindų mes tengiamės apreipti kuo didesnį um, skaičių partnerių, tačiau e, būtina stiprinti ir daugia šalę sistemą. Uh, E, mums reikia gyventi egzistuojančių e, nuostatų įgyvenimą, bet tuo pat metu ir atgaivinti PPO funkcionavimą. Taigi reikia pasinaudoti istorinę rinkų atsverimo galimybę integruoti ekonomiką, su šio dabar tam e, kilo grėsmė, kuomet 95-ais buvo e, įkurta e, PPO pasaulis atrodė kitaip. Tuo metu 60 milijonų žmonių naudojasi internetu, dabar 2,4 milijardo Rusija, Kinija, Saudo Arabija, Vietnamas nebuvo PPO narėmis, kai kurios ES e, valstybės narės tuo metu nebuvo. Nei ES narės, nei PPO narės. Šiandien turime 164 narės, 24 stebėtojus. 25 metais daugumos narių ekonomikos modelis buvo panašus, dabar labai skirtingas. Tai įnešė dinamiškumo ir e, augimo, tačiau ir e, e, padarė situaciją sudėtingą, taigi sistemą reikia atnaujinti. ES pirmiausiai siekia išsaugoti ginčių sprendimo mechanizmą PPO, finansinė institucija, nes e, be taisyklių laikymosi jos nieko nereiks. Taip pat e, turime atnaujinti taisyklių vadovą, jis e, ne, nesikeitė nuo 95-ųjų, situacija pasikeitė. Ir trečia, privalome stiprinti sprendimų primimo procesus PPO, kad sprendimai būti, būtų priimami skaidriau ir kad užbėgtume už akių įtampai. E, turime e, bendradarbiauti su viso pasaulio valstybėmis, e, teikdami pasiūlymus, siekiant atnaujinti, modernizuoti, sustiprinti PPO, kad ji būtų 21 amžiaus organizacija, nes gyvename sudėtingame, nuolat besikeičiančiame <clears throat> pasaulyje kuomet e, kyla grėsmė dėl įvairių politinių e, pareiškimų, dėl aplinkosauginių situacijos, nestabilios politinės padėties, galime nuveikti e, kelis dalykus tam, kad tinkamai pasirenktume naujai situacijai, pasirašydami prekybos sustarimus su kitomis šalimis, kurdami naujas darbo vietas ir stiprinami ekonomiką, taip pat įgyvendinami prekybos ir tvarumo e, vystimo atinkamas e, nuostatas bei vadovaudamas savo vertybėmis. Taip pat turime siekti daugia šalės tarptautinės tvarkos pasiūlymo, e, ieškodami partnerių ir sąjungininkų ir jų pagalba atgavinami PPO. Ir čia mes esame priklausomi nuo Europos parlamento, kuris mus iki šiol labai rėmė ir galime šių tikslų bendromis pastangomis pasiekti tokiu būdu užtikrindami 21 amžiuje e, savo kaip e, pakankamai galingo e, prekybinio požiūrį regiono pasaulyje vietą. Ačiū uždėmesi. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Aš esu Alambyti su Financial Times Europos skyriaus redaktorius. 8-15 metų aš rašau prekybos e, klausimais e, ir noriu pasakyti, kad šiuo metu ta, e, ši tema yra labai aktuali, nes prieš trejus metus prekybos klausimai buvo skiriami <clears throat> siekiant sumažinti vidinę įtampą Europos Sąjungoje siekiant užtikrinti didesnį traukumą. Atrodo, kad e, tie laikai e, smarkiai e, pasikeitė. Jie dabar galėtų būti vertinami kaip aukso amžius, ypač turint omenyje, kokia prekybos įtampa šiuo metu yra kilusi tarp JAV ir Kinijos. Tai klausimas, ką prekybos formas dabar veikia dabartinėmis aplinkybėmis. Mm, taigi, ne. E, mes pasirinkome tokį formatą, kad e, diskutuosime tarpusavyje ir dabar pristatysiu pirmiausiai e, mūsų pranešėjus, ponė Šmyk, Visišaft ir politikų fondo atstovė, komisijos narė Marstrom, profsąjungų atstovė. Uh, uh, Loran Bartels. Taigi, pirmas mano klausimas būtų, galbūt galėtumėte įvardinti, kaip per pastarosius trejus metus pasikeitė pasaulis ir jo prekybos politika, prekybos formo vertinimo kontekste. E, ponė Šmyk. E, ačiū už kvietimą. Manau, kad komisijos narė Malstrom daug aspektų paminėjo, atsakydama į šį klausimą. Atlikau e, tyrimą tam tikrose specifinėse priekybos ir tvaraus vystimosi kontekste. Manau, kad reikia pabrėžti socialinių aspektų svarbą priekybos politikos kontekste ir E, pavyzdžiui, šiuo metu teikiamas e, apdovanojimas e, sąžiningos prekybos miestams Fair Trade Cities Award. Vis tik tai manau, kad būtų sudėtinga įvardinti tam tikras išvadas ar poveikį mūsų šalise partnerėse, galbūt vėliau galėsime tą išsameu padaryti išvelgiu pagerėjus situaciją skaidrumo e, srityje, interneto tinklapyje. Daugiau informacijos galime e, rasti. E, tačiau blogas dalykas yra tai, kad žmonės vis tik tai dažnai tą informaciją nepasinaudoja. Pone Masram teigia, kad pagerino skaidrumo situaciją siekdami uh, atkurti e, tarpusio pasitikėjimą. Tačiau manau, kad e, tarpusio sąsajos tarp skaidrumo ir tarpusio pasitikėjimo yra e, labai <clears throat> neglaudžios. Manau, kad reikėtų ir kitų priemonių imtis, siekiant atkurti tarpusio pasitikėjimą. Uh dalyvavimas vykstančiose diskusijose taip pat pagerėjo, ypač su pilietinės visuomenės atstovais. Daug diskutuojame, su privačiu sektoriumi diskutavome ir anksčiau nemažai, dabar įsitraukė pilietinė visuomenė, įsteigta ekspertų grupė. Tikrai negaliu vertinti, kokį poveikį visą tai daro prekybos politikai e, iš esmės. Manau, kad dar tikrai reikia nemažai ką nuveikti. Kalbant apie priemonės, manau, E, kad šios rytie taip pat dar būtų galima daug ką pagerinti. Nežinau, ar norite, kad dabar jas paminėčiau. Kalbant apie tą aktyvumą ir skaidrumą. Manau, kad reikėtų galbūt sažininkiau įvardinti mūsų lūkesčius susijusius su laisvos prekybos sustarimais. Su E, poveikio vertinimų išvados dažnai yra pernelik optimistinės e, ir dažnai e, perlenkiama lasda šiek tiek, nes bendra, bendros nacionalinės pajamos keičiasi dėl laisvos prekybos susitarimų labai nežymiai. Taip pat manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti prekybos grėsmėms. <clears throat> E, žinoma, e, dėl laisvos prekybos padidėjusio eksportų gali atsirasti naujų darbo vietų, tačiau dėl laisvos prekybos e, padidėjo ir konkurencija, todėl kai kurie sektoriai gali ir nukentėti, gali ten E, darbo vietos sumažėti, taigi manau, kad reikia kalbėti apie tai, e, kaip padėti nuo laisvos prekybos nukentėjusiems subjektams. Tai padėtų stiprinti tarpusio pasitikėjimo. Tai reiškia, kad reikia e, patvirtinti tam tikras politinės strategijas susijusias su prekybos liberalizavimu. Tačiau man susidaro įspūdis, kad ES šios klausimus spręs labai sudėtinga, nes E, dauguma tų klausimų, kuriuos galėtų spręsti komisija, e, priklauso valstybinarių įgaliojimų e, sryčiai. <clears throat> Pavyzdžiui, paskirstimas turto arba švietimas priklauso valstybių narių įgaliojimų sritims, o šios sritis yra labai svarbios siekiant atkurti tarpusio pasitikėjimą ir komisija čia iš tiesų viena nedaug ką gali nuveikti, reikėtų e, savo pastangas e, derinti su valstybėmis narėmis. Ačiū. E, Komet rengiausi šiam posėdžiui, radau 2015-aisiais įsakytą savo kalbą Europos parlamente apie priekybos visiems politiką. Tik noriu priminti, ką mes tuo metu kalbėjome. Deja, e, mano dabartinis situacijos vertimas nėra toks teigiamas kaip e, ankstesnės kalbėtos, nes aš galėčiau beveik e, žodį žodin pakartoti savo 15 metų kalbą ir kritikuoti tos pačius dalykus. Taip, iš tiesų, kai kuriuose srityse situacija pagerėjo, tačiau tikrai daug kur nepasinaudojame progą, kad situaciją pagerintume. Komisijos narė kalbėjo apie tai, kad prekyba yra susijusi ne tik su ekonomikos augimu, iš tiesų taip ir yra. Manau, kad e, mes e, nedaug rastume E, valstybių regionų pasaulyje, kur prekyba būtų susijusi tik su ekonominiais interesais. Tačiau tuo pačiu metu mm, mm, komisijos narė, kuomet kalbėjo apie ekonominę naudą, jį daugiausiai kalbėjo tik apie verslą. E, jis savo kalboje neminėjo darbuotojų arba net jų teisų aplinkosauginių aspektų. Taigi, kuomet mes vertiname priekybos visiems strategiją, ar iš tiesų E, aspektai susiję su darbuotojų teisėmis, su aplinkosauga išlieka tik deklaratyvinio pobūdžio ir iš tiesų mes imamės rimtų žingsnių, kad pagerintume darbuotojų teisės, jų darbo sąlygas, pasitelkdami, pasinaudodami priekybos e, e, sustarimų nuostatomis, nes tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti tvarų vystimasi. E, būtent e, tvaraus vystimosi e, skyrių nuostatų mes ir nesustiprinome ir tokiu būdu nepasinaudojame atsiradusią galimybę. <clears throat> Žinoma, per tuos trejus metus, kuomet komisijos nariai užima šias pareigas, mes nuolat diskutuodavome apie tai, ar tvaraus vystimosi e, strategijos skyrių nuostatos yra gyvendintinos ar ne. Mūsų vertinimu, mano vertinimu, tos nuostatos yra pernelyg aptakios ir nekonkrečios. Ir jas sunku įgyvendyti. Netgi GSP plus sistemoje numatyti tam e, tikri mechanizmai. Ir tuo metu, kuomet komisijos narė E, buvo paskelbusi apie būsimą tyrimą e, lengvatinių mūtų kontekste Kambodžos atžvilgių. E, mes vis dar laukiame konkrečių veiksmų, taigi noriu paklausti, kodėl negalėtume patvirtinti mechanizmo, kuriuo būtų sustiprinama atitinkama sustrimo dalis skirta darbuotojų teisėms ir aplinkosaugai. Taigi, kaip minėjau, galėčiau pakartoti savo kalbą, kurią sakiau prieš trejus metus. Taip, kas per tuos trejus metus pasikeitė, e, yra diskusijų skaičiaus padidėjimas. Taip, mes daug daugiau kalbame apie atskirius tvaros vystimosi skyrius, jų nuostatų įgyvendinimą, apie veiksmų koordinavimą, tačiau tikrovėje aš pokyčių nematau. Iš tiesų, tikrų pokyčių nesimato. Taip pasirašėme laisvos prekybos susitarimą su Vietnamu. Tačiau ar Vietname, pavyzdžiui, veikia profsąjungos, kad būtų galima kalbėtis apie kolektyvinius sustarimus ar susivienimų laisvę. E, ne, nes Vietname nėra e, laisvų e, profsąjungų <clears throat> kuomet dėrėjomės dėl e, laisvos prekybos sustarimo su JAV. E, apie profsąjungas buvo kalbamasi, dėja, JAV iš šių e, darybų pasitraukė. Tačiau ar mes kalbame iš esmės apie šios klausimus? Aš to nematau. Galbūt už uždarų durų jūs tą darote, tačiau aš apie tai negirdžiu. Ir jeigu aš, būdamas šioje srityje, nieko nematau, kad būtų kas nors daroma, tai reiškia, kad visi kiti taip pat nemato. Taigi, jeigu mes jau bent apie tai kalbame, tai turime pasiekti e, ir kažkokių rezultatų, kurie būtų apčiuopiami. Dar vienas pavyzdys - laisvos prekybos sustarimas su Pietų e, Koreja. Trijų e, skirtingų prekybos komisijos narių mes prašėme, bent jau silpną mechanizmą dėl e, darbuotojų teisų įtraukti į e, šį laisvos prekybos sustarimą, tačiau jo ir toliau nėra. E, galėčiau tą sąrašą tęsti. Taip, mes daug daugiau kalbame, diskutuojame, kūrėme įvairias struktūras tam, kad pilietinė visuomenė galėtų aktyviau dalyvauti diskusijose, tačiau reikia nuo žodžių pereiti prie konkrečių apčiuopiamų darbų. Well, I don't know if this is the place to argue on this. Prašysiu komisijos narės atsakyti, na nežinau, ką aš galiu pasakyti, mes tą argumentą nagrinėjame jau trejus metus. Man atrodo, kad poveikis buvo padarytas ir iš tikrųjų tą poveikį labai sunku įvertinti. Ar um, žmonės labiau pasiekė mūsų priekybos politiką nei prieš dviejus metus, nežinau. Bet e, nebemat, nebematau po savo langais jokių demonstracijų, kurios e, prieš dviejus metus vykdavo ten kasdien. Uh, Pasitikėjimo užtikrinimas, kūrimas um, yra laipsniškas procesas ir mes nuolat stengiamės padidinti skaidrumą, užtikrinti, kad mūsų pasiūlymai būtų kuo plačiau skelbiami žmonėms. Mes skelbiame, e, spausdiname įvairius lankstinukus, įvairius informacinius leidinius, kad visi gautų tą informaciją. Mes bendradarbiaujame su pilietinė visuomenė. Aš jau kelis kartus lankiausi visose ES valstybėse narėse, kad pabendraučiau su piliečiais viešose vietose, kur visi gali atvykti ir teikti savo klausimus. Su nacionaliniais parlamentais, vietos parlamentais, regioniniais parlamentais vyksta dialogas su pilietinė visuomenė veikia patiriamoji grupė. Žinoma, užtrunka užtikrinti tą pasitikėjimą, bet mes bent jau sudarome galimybę žmonėms dalyvauti. Ir dar prieš mums pasirašant susitarimą su Kanada, prieš Kanadą prisijungiant prie kai kurių TDO konvencijų, mes žinoma kalbėjomės e, apie darbo klausimus. Darbo klausimus aptarėme ir su Vietnamu bandėme mm, aptarti ir tam tikrus apribojimus. Ne viena šalis per naktį negali tapti demokratinė. Mes e, žinome, kad Vietnamas yra priėmęs darbo teisės aktą, kuris turėtų įsigalioti e, Kambodžoje, kaip minėjote. Taip pat e, įvyko tam tikrų pokyčių žodžio laisvės srityje, mes ir ten pradėjome taikyti TSP mechanizmą, mes darome spaudimą Korejai, Peru. Tuose šalise taip pat stebimi tam tikrai pokyčiai. Taigi tikrai tam tikras judėjimas vyksta, bet jam reikia laiko. Kiekvieną sykį, kai Europa, ką nors sako, reikia imtis konkrečių veiksmų atitinkamoje šalyje ir mes kalbame su partneriais ir matome tam tikrą pažangą. Žinoma, tam reikia laiko. Prekybos politika negali būti vienintelė priemonė, kuri gali užtikrinti transformaciją, paversti tam tikrus dalykus gerais dalykais. Reikia, kad būtų gyventinama ir kitos, kitos ryties politika um, bendradarbiavimo, visumosios pagalbos ir kitus ryčių politiką. Mes um, per tuos metus, kurie buvo gana trumpas laikotarpis, viską vertiname ir matome tam tikrus rezultatus. Žinoma, reikia kitų rezultatų dar laukti. Tai kasdienis darbas ir jis mums turi didelį prioritetą mūsų darbo atvarkėje. Yra mm, visur, visuose sustarimuose dar manuordai Paryžiaus susitarimą, yra imamas įvairių apsaugos priemonių ir taip toliau. Ir visa tai plinta. Galėčiau sakyti, kad progresyvios progresyvi darbo politika mm, plinta ir mm, manau, kad mm, galime tikėtis tolesnių rezultatų. Ačiū. Yeah, is, is or... Ar stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia? Dar nesame tikri, žinoma, yra pokyčių, didelių pokyčių laukiame skaidrumo srityje, tai keliarių metų darbo rezultatas Tik 23 parlamento nariai gali susipažinti su visais dėrybų dokumentais, su Europos dirbtinėmis pozicijomis ir taip toliau. Taigi, iš tikrųjų, skaidrumo prasme daug kas keičiasi ir jau matome tuos pokyčius. Taip pat puikiai prisimenu, kad Anksčiau toksinių ASDS sistema e, dar buvo taikoma. Dabar galioja ir viešųjų e, ginčių sprendimo e, įstaigų sistema. Įtraukiami skyriai dėl glaudesnio bendradarbiavimo su kitų krypčių politika, kitomis rytimis. Visą tai labai svarbu, nes e, iš esmės pasikeitė ir bendroji aplinka 28 valstybėse narėse prieš trejus metus. Nesakyčiau, kad viskas būt, buvo tvarkoje, bet e, po rinkimų JAV e, viskas pasikeitė. orientuojamasi į sažiningos, teisingos priekybos sistemos taisyklės, siekiama labiau apsaugoti vartotojų teisės ir tai iš tikrųjų naujasis diskusijų aspektas, į tai taip pat būtina atsižvelgti. Galime kurti priekybos susitarimus, priekybos politiką es viduje. Kartais lūkesčiai dėl tokių priekybos susitarimų labai dideli. Tikimasi, kad jais pavyks įspręsti įvairias problemas. Ir reikia į tai taip pat atsižvelgti. Reikia nusikliai elgtis įvairiose politinėse erdvėse ir valstybių narių lygmenių, ir es lygmenių. Taigi man vis dėlto atrodo, kad stiklinė yra pusiau pilna. <clears throat> I mean, how... Tikrai uh, sunku įsivaizduoti, kaip pamatuoti tuos pagerinimus, kaip sakė anksčiau kalbėję kolegos. Taip pat uh, sunku įsivaizduoti, kam gali būti naudingi pokyčiai. Aišku, priekybos rytyje yra laimėtojų ir uh, yra pralaimėjusiųjų. Mūsų ministras juokauja, kad e, biurokratija geriausia sugeba rašyti sudėtingas ataskaitas, bet e, labai sudėtinga kurti jų antraštes. Ir e, bent jau teoriškai kalbant, prekybos liberalizavimo vienas iš tikslų yra panaikinti žmonių darbo vietas, bent jau laikinai. Ir ta antraštė yra gana ambicinga ir ji būtų prasminga tik tai ją šiek tiek performulavus priekyba visiems. Galbūt visiems europiečiams, ne visam pasauliu. Aš esu pats iš Australijos, gyvenu Junktinėje karalystėje, na vis dar es. Ir galbūt mano požiūris um, yra šiek tiek kitoks. Kas pasikeitė per pastarusius keliarius metus pagal šį priekybos visiems dokumentų rinkinį? Nedidelis e, poveikis buvo padarytas diskusijoms pasaulyje dėl to, kaip e, kovoti su globalizacijos padariniais. Tai nėra nauja diskusija, dar mm, dešimtame dešimtmetyje, tai dėl kontekste apie tai buvo kalbama, taigi e, tas, tos diskusijos dar tęsiasi. Ir dabar su nauja strategija viskas yra panašu, kaip sakė komisijos narė, e, tokio požiūrio stengiasi e, pradėti laikytis ir kitos šalis. TDO, e, tai yra PPO kontekste, buvo dedama tam tikrų pastangų. 1998 metais jos buvo nesėkmingos, buvo jų atsisakyta. Dabar jau daugiau žiūrima į šalis, su kuriomis e, prekiaujama ir nebūtinai jų reguliavimo standartai atitinka mūsiškius. Be to e, daug kas pasikeitė steigiant teisinę sistemą visiems šiems veiksmams atlikti. Ir tai gali būti visai e, gera pradžia. Tai ilgalaikis projektas ir galbūt gera pradžia yra priversti kitas šalis į laisvosios priekybos susitarimus įtraukti skyrius dėl darnaus vystimosi. Žinoma, kartais orientuojamas į tarptautinius standartus, bet ne tik. Ir tai e, e, vyksta ne visai akivaizdžiai, jeigu pagalvotume, pavyzdžiui, apie vykdytinų įsipareigojimų esmę vis dėlto visose tuose susitarimuose kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę, apie eko ženklus, e, sažiningos priekybos ženklus, priekybos ryties teisininkus e, ir e, nuolat kyla ginčių dėl panašių produktų, dėl diskriminacijos, dėl jų atskirimo pagal gamybos būdą ir taip toliau. Sažininga, teisinga priekyba Gali būti e, svarbus klausimas, juk e, panašus e, gaminiai gali būti gaminami skirtingais būdais ir dėl to juos galima atskirti vieną nuo kito. Jie gali skirtis šiuo paužiūriu. Ir tuose sustarimuose yra įvairių nuostatų projektų siekiant išsiaiškinti visus tuos klausimus. Be to, Gana neblogai sekasi pakeisti žmonių paužiūrį, jų suvokimą, išmanimą apie tai, um, kas vyksta, um, kaip uh, galima priversti, paraginti kitas šalis laikytis uh, mūsų standartų ir taip toliau. Žinoma, galėčiau kalbėti daug ilgiau, nei turime laiko. Galbūt um, atsižvelgdamas į savo kasdienį darbą, um, turiu galvoti apie pasitraukimo susitarimus. Tai siejasi su priekybos visiems strategijos esme. Darbo strategijos apsauga, tam tikras prieinamasis laikotarpis, visa tai yra numatoma uh, ir ko gero taip bus visada, bent jau artimiausių metų. Svarbu užtikrinti, kad ir toliau galiotų dabartiniai e, standartai, dabartinės strategijos kartu eksporto standartai, dėl kurių susitarta ir galima dėl jų susitarti, žinoma, <clears throat> tie eksporto standartai turėtų taip pat e, būti suderinti. Neturėtų būti elgiamas kaip anksčiau, kai bandoma tiesiog sustabdyti eksportą, sustabdyti prekybą, jeigu tai tik įmanoma. Reikia problemas spręsti jos atsiradimo vietoje ir man atrodo, kad galbūt tai ir byloja apie strategijos sėkmę apie tokį konceptualų poveikį, tai yra poslinkį. Ačiū. E, dėkui. Tiesą sakant, kaip e, Britas e, nekantriai stebėjau, kiek užtruks, kol pirmą kartą Brexitas bus paminėtas. Tai dabar, rodas, 47 minutės praėjo. Dabar steiksiu žodį kitai prelegentiai. Dėkui, e, ne, ne, nekartosiu tam tikrų pokyčių, apie kuriuos kiti jau kalbėjo. Aš manau, kad tų pokyčių buvo, nebūtinai dėl tos prekyba visiems e, strategijos, bet ir dėl kitų dalykų. Reikalas tas, kad prekyba dabar politinėje darbo tvarkėje pakilo e, beveik į patį viršų. Anksčiau tai nebuvo politinė problema, dabar vis labiau ir labiau politizuojama. Reikalas tas, kad dabar visi jau žino apie prekybą, visi jau svarsto prekybą, net ir gatvėje, nors jie ir nedalyvauja prekybos dėrybose arba prekybos teisės nestudijavimą. E, prekyba e, patiria tam tikrą spaudimą, nes iš jos vis daugiau ir daugiau tikimasi, nes tai tapo politikos tema bet taip pat ir tapo tam tikrų kompromisų subjektas ir apie tai reikia taip pat daugiau kalbėti. Kai šiandien kalbame apie sankcijas, tai kalbame apie kažką, kas įtakoja prekybą. Taigi vis daugiau ir daugiau valstybių panaudoja prekybą kaip politikos priemonę. Taigi e, klausimą, kurį turi, turėtume savo kelti, ar prekyba atneša rezultatų, Aš galėčiau e, svarstyti su kolegė, e, kam daugiau atneša rezultatų, ar verslui, ar profsąjungoms, ar kam kitam. Aš sakyčiau, kad atneša rezultatų visų pirma verslui. Visų pirma dėl to, kad sudaryta daugiau priekybos susitarimų, dabar aišku reikia daugiau juos įgyvendinti ir tada jau uh, dėmesys persikelia įgyvendinimui. Komisija daug padarė sudarydama tuos sustarimus ir dabar mums jau reikia juos įgyvendinti. Taigi prekyba visiems aiškiai rodo, kad vis daugiau ir daugiau dėmesio reikia skirti e, akcentuojant įgyvendinimą. Bet tai taip pat e, įtakoja ir dėrybas, nes kai kalbame apie dėrybas dėl e, tam tikrų taisyklių, pavyzdžiui, kilmės taisyklių, prekių kilmės taisyklių arba dėl to, kaip įmonė gali pasinaudoti lengvatomis, e, turime užtikrinti, kad kažko naujo nekuriame. E, ir e, būtent čia reikia neužmiršti, kokį poveikį tai turės e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi kiekybė toli gražu ne visada reiškia geresnę kokybę. Ir dabar mes turime gerinti įgyvendinimo normą, taip sakant, ar lygį ir visų pirma, kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės. Na ir kitas dalykas, kas irgi jau buvo paminėtas, priekyba gali atnešti tiesioginių teigiamų dalykų, bet yra ir neigiamoji pusė. Bet klausimas toks, ką darysime su tais privalumais, su ta nauda, ar ji e, lygiai bus padalinta bendruomenėms ir verslui. E, tai tik iš dalies yra susiję su įmonių veikla ir mums reikia kad prekybos politika dėrėtų su kitomis politikos sritomis, nes e, prekyba negali regioninės politikos problemų, regioninės sanglaudos problemų išspręsti, negali išspręsti mokestinių problemų ir taip toliau. Jeigu tikimės, kad prekybos politika išspręstų tas problemas, tai save apgaudinėjame ir galų gale nusivilsime, nes tų norimų rezultatų nepasieksime. Taigi vis daugiau reikia galvoti apie tai, ką priekyba gali nuveikti draugė su kitomis politikomis ir tai pagrindinis svarbus dalykas. Nes žinome, norime, kad priekyba ir toliau neštų mums rezultatus. Na ir paskutinė mano mintis būtų štai kokia. Priekyba visiems iš tikrųjų šitą pakeitė. Kai kalbame apie laisvą ir sąžiningą priekybą, tai dabar matome daug pokyčių prekybos praktikoje. Kalbame ne vien tik tai jau apie rinkų atverimą, bet ir tai, kaip mes darome. Čia nebūtinai apie tvarumą aš kalbu, nes tai dabar visų darbo atverkė, tarp ir įmonių. Bet taip pat mes dabar jau norime, kad prekyba taisytų tam tikrus disbalansus rinkoje. Prieš keletą e, metų e, iš tikrųjų net nebuvo kalbos, kad Kinijai bus e, rinkos ekonomikos statusas suteiktas. Taigi mes matome, kad požiūris smarkiai pasikeitė. Matome, kad aplinka ne visada yra sąžininga, mes matome, kad aplinka mūsų vartotojams ir mūsų gamintojams nėra sąžininga, nesažiningai konkuruojame ir Europoje, ir taip pat už jos ribų. Ir tai yra problema, kurią pradedame spręsti, bet kurią ateityje reikės dar aktyviau spręsti. Dėkui. Dėkui, e, atstovauju Tarptautiniai darbo organizacijai Ir e, atsakant į klausimą, ko, kokių skirtumų dabar matote po to, kai buvo priimta priekyba visiems strategija, kokių skirtumų matote po trijų metų, tai žvelgiant iš TDO požiūrio taško, tai e, komisijos ir parlamento požiūris į naujosius prekybos sustarimus, prisimenant ypatingai darbo E, standartus e, yra labai, e, pokytis yra labai didelis. Aš priminsiu tuos pagrindinius darbo standartus, tai e, vaikų darbo srityje, priverstinio darbo sutartyje, asociacijų laisvės ir kolektyvinių sutarčių srityje. Tokie yra pagrindiniai standartai. Kalbant apie ES priekybos mechanizmus, tai jau matome, kad mūsų praktika naudojama jau ir kitų priekybos partnerių. Pernai 80 procentų visų prekybinių sustarimų pasaulyje jau turi nuostatas dėl darbo teisės standartų. Tarptaut, tarptautinė e, darbo konferencija, e, yra trišalių konferencija, kur dalyvauja profsąjungos, darbdaviai ir vyriausybės ir susirinkę e, sutarė dėl bendrų standartų. Tai tarptautiniai standartai, kuriuos visi turime gerbti. Iš tiesų, faktai tokie, kad kai dėl kažko susitarima, įgyvenimas nėra labai e, sklandus. Ir TDO turi tam tikrą įgyvenimo ir stebėsino sistemą, nepriklausomą ir taip pat savo sistemą, e, kuri e, stebi, kaip tie standartai gyvenami ir kaip jų laikomasi. Taigi, labai svarbu, kad prekybos partneriai, panaudodami prekybos, e, priemonės e, susijusias su darbo standartais e, naudotų e, tas įgyvenimo nuostatas, kad įvertintų, kaip elgesi jų prekybos partneriai. Taigi mes TDO akim žiūrint matome, kad kai kuriuose šalyse būtent dėl to yra įvykę gana svarbių pokyčių į gerąją pusę. Pateiksiu vieną pavyzdį, pavyzdžių Uzbekistano pavyzdžių, Europos parlamentas čia beje taip pat e, svarbią mm, rolę suvaidino. E, ten buvo gana svarbi problema susijusi su vaikų sezoniniu darbu, nuimant uh, medvilnės derlių e, prie, prieš tris metus ta problema buvo ypač aštri ir dabar matome, kad e, darydami tam tikrą spaudimą, panaudodami svertus, e, Ir panaudodami protokolą dėl medvilnės laisvos prekybos sutartyje mes sugebėjome uh, E, tokių priemonių pagalba e, ir čia Europos parlamentas taip pat reikalavo, kad TDO e, nuvyktų į Uzbekistaną. Mes būtent dėl to, dėl to spaudimo turėjom galimybę nuvykti tenai į tą šalį ir dabar po poros metų matėme uh, patobulinimų ir e, pažangos ir e, dabar jau sistemiškai to vaikų darbo, sezoninio vaikų darbo, kaip kad buvo anksčiau, nuimant medvilnės derlių, jau nebematome. E, 2016 metais Uzbekistanas e, buvo viena iš paskutinių valstybių e, Europos ir Vidurinės Azijos zonoje, kuri ratifikavo būtent šitą TDO standartą dėl vaikų darbo. Eh, bet žinoma, tai yra ilgalaikis procesas ir prekybos priemonė yra vien tik priemonė ir reikia padaryti daug daugiau siekiant eh, galutinio rezultato, dirbti su partneriais, palaikyti nulatinį dialogą ir paremti tuos partnerius. Būtent ta kryptim TDO ir dirba. Ačiū prieš e, komiteto nariams užduodant klausimus. Aš e, norėčiau užduoti klausimą pirmininkui ir komisijos nariai. Prieš kelis mėnesius ES ir JAF pradėjo pokalbius e, siekiant švengti papildomų muito mokesčių ES eksportams. Ponas Langė, tarp kitako, minėjo, kad e, na, JAV pastraukė iš Paryžiaus sustarimo ir dabar yra įvairių gandų e, susijusių su pokalbiais. Tačiau e, kokią grėsmę gali kelti pasauliniai prekybai, jeigu, pavyzdžiui, taptų vieši tie gandai. Paryžiaus e, susitarimas, nuostatos yra įtraukiamas į visus mūsų laisvos prekybos susitarimus, tačiau mes tikrai neketiname pasirašinėti su JAF laisvos prekybos susitarimą, tai būtų labai ribotas e, susitarimas skirtas pramonės e, gaminiams. Mes šiuo metu siekime suderinti teigiamą darbo atvarkę su JAV dėl kai kurių klausimų nesutarėme, e, tačiau šiuo metu diskutuojame tik tai dėl tam tikro bendradarbiavimo, e, nustatant e, <clears throat> tam tikras taisyklės, kuris būtų naudingas tiek mūsų, tiek JAV pramoniai, siekiant išvengti būsimų ateities muito mokesčių ir siekiant konstruktyvaus sustarimo, tačiau tikrai mes ne, nenorime ir nesiekime laisvos prekybos sustarimo panašaus į TTIP. Ir aš tikrai, na, tokiame sustarime net ir iš JAF neprašyčiau, kad Paryžiaus sustarimo nuostatos būtų įtrauktas. Ir iš tiesų niekas nežino, kokį kitą žingsnį žengs Junktinės valstijos. Mm, šiuo metu galbūt siekiama šiek tiek praminti aistras, tačiau aš iš tiesų nesitikiu, kad su dabartinė administracija mes galėtume pasiekti rimto susitarimo. Man akivaizdu, kad jie nori gražinti gamybą į JAF, nutraukti dabartinę vertės kūrimo grandinę ir E, kaip manoma, labiau sumažinti e, Kinijos įtaką, taigi bušė siekiai netitinka mūsų interesų. Mes galime prisiminti tą puikią rezoliuciją dėl e, transatlantinės prekybos investicijų sutarties, kurią savo laiku buvome patvirtinę, tačiau šiuo metu tos rezoliucijos nuostatų mūsų darbo atvarkė neliko. Tačiau, žinoma, E, tie pokalbiai tikrai yra geriau negu jų nebuvimas. E, keli kolegos minėjo, kad per nelik dideli lūkesčiai yra siejami su prekybos susitarimais, da bent jau egzistuojantis prekybos susitarimai, ten yra e, nepateisina juos dėtų vilčių ja, reikia tuos e, dabar, dabar galiančius prekybos sustarimus pakeisti, galbūt jų nuostatos nėra e, pakankamos, galbūt galėtumėte įvertinti ekonominis prekybos e, susitarimus, ar jie galėtų, pavyzdžiui, pakeisti laisvos prekybos sutartis, kaip jūs viską vertinate. Evita. Žinoma, prekybos susitarimus galima pagerinti, tačiau iš tiesų negalime pernelik daug iš jų tikėtis, e, vertindama ekonominio bendrabiavimo sustarimus su Karibo jūros šalimis, kurie galėjo keletą e, metų, tikrai jie apčiopiamų rezultatų neatneša, e, nes tokie sustarimai su skurdžiomis šalimis yra visiškai asimetriški, ten yra labai daug lankstumo nuostatų susijusių su priemonių taikymu ir e, taip pat netgi reglamentuojamas investuotojų elgesys, e, numatomas tam tikras prievolės susijusios su e, ekologiniu standartu, pavyzdžiui, laikymusi. Tačiau dažniausiai dėl besivystančių šalių pajėgumų nepakankamų e, tų e, prekybos, laisvos prekybos sustarimų rezultatų beveik nematome, nes jos nesugeba, pavyzdžiui, padidinti savo eksporto apimčių. Kalbant apie priemonės, manau, kad galima būtų kai kurios aspektus taip pat pagerinti. Jau anksčiau minėjau, kad mums reikia e, didesnių mastų įvertinti galimybės e, kompensuoti patiriamą žalą ir aš kalbu ne tik apie ekonominio bendradarbiavimo susitarimus, ekonominės partnerystės e, susitarimus, tačiau na, pasigendame pakankamai politinės valios, kad būtų galima tą patiriamą žalą kompensuoti. Taigi parlamentas, komisija ir valstybės narės iš tiesų turėtų šiam klausimui skirti daugiau dėmesio ir padaryti atinkamas išvadas. Tačiau šiuo metu tai nėra daroma. Prekybos visiems strategijoje e, nepakankamai dėmesio skiriama laisvos prekybos sustarimo įgyvendinimui. Ir E, reikia ne tik eksporto ir importo augančias apimtis apskaičiuoti, reikia atkreipti dėmesį, įvertinti taip pat ir tarpusavio pasitikėjimo aspektus, e, į pokyčius atskiruose sektoriuose. Mes bandome patvirtinti tam tikras stebėsinos priemonės, lasos perkybos sustrimo gyvenimo, tačiau kol kas apčiopimo rezultatų taip pat neturime. Kalbant apie tvaraus vystimosi e, nuostatas. Šiuo metu labai daug e, apie tai kalbama, e, daug pastangų tam skiriama, tačiau rezultatų kol kas nematome. Apie tai mano kolegė šalia sėdinti kalbėjo. Taigi turėtume iš tiesų tinkamiau įvertinti savo tikslus ir pastangas tiems tikslams pasiekti. Europos Sąjunga galbūt galėtų labiau pasinaudoti ex ante sąlygomis. Pavyzdžiui, reikalauti iš partnerių iš anksto pagerinti e, su darbo sąlygomis susijusius įstatymus, dar prieš įsigaliojant susitarimui. Susitarimui JAV taip elgesi, Kanada taip elgesi. Ir kol e, susitarimas dar nėra įsigaliojęs, tai uh, šalis partneris e, dažnai demonstruoja daugiau politinės valios e, atitinkamiems pokyčiams įgyveninti ir kartais ES taip pat gali pasinaudoti kitomis turimomis priemonėmis, e, pavyzdžiui, priekybos, paramos priekybai, ekonominio bendarbiavimo stiprinimo, kad būtų užtikrinama geresnė teisės aktų gyvendinimo kontrolė. Taip pat reikia priimti politinį sprendimą, ar iš tiesų e, norima sustiprinti darbuotojų apsaugai ir teisėms skirtas laisvos prekybos sustarimų nuostatas. Pavyzdžiui, vertinant sustarimą su Kolumbija, tai yra labai įdomus pavyzdys. ES e, paprašė Kolumbijos parengti išsamų veiksmų planą. Ir e, dėl tvaraus vystimosi skyriaus buvo E, įsteigta e, konsultacinė grupė. E, ir ES aiškiai to paprašė, tačiau jeigu, pavyzdžiui, es paprašytų šalies partnerės įsteigti daugiau darbo inspektorių etatų ar Mm, papildomų kokių nors panašių nuostatų e, reikėtų atlikti labai nemažai e, parengiamojo darbo ir čia reikia paprasčiausiai priimti politinį sprendimą, ar ES nori e, užsikrauti savo tą naštą ant pečių, nes tokių reikalavimų reikėtų surašyti labai nemažai ir reikėtų užtikrinti kontrolę, reikėtų siūsti įvairias ekspertų misijas ir na, kitas detalės nenoriu gilintis. Kalbant apie šankstinės sąlygas, taip pat reikėtų galbūt nustatyti skundų nagrinėjimo mechanizmą, bent jau kuris būtų taikomas tom šalims, kurios bendradarbiavė su EBPO, nes EBPO e, gairės tarptautiniams koncernams numato tam e, tikrą e, tam tikros institucijos įsteigimą, į kurią galėtų kreiptis e, pilietinės visuomenės atstovai ir galėtų apskūsti tam tikrus jos veiksmus, kurie netitinka BPO gairių. Manau, kad tokia priemonė tikrai galėtų būti labai lengvai naudojama. sankcijų klausimas yra glaudžiai susijęs su tuo, ar priimant sprendimą iš tiesų siekiama labiau įtraukti aplinkosauginius ir socialinius aspektus. Aš tikrai nepalaikau priekybinių sankcijų, nes manau, kad e, jos gali neigiamai atsiliepti ypač darbuotojams ir dėl to neatneštų teigiamų rezultatų. Čia galėčiau įsivaizduoti finansinės sankcijas e, na, jos neturėtų būti kažkokiu tai baudų forma, kuomet šalis partnerė turėtų kažkokią baudą sumokėti ES, tačiau jeigu šalis partnerė nesilaiko atitinkamų e, sustarimo nuostatų dėl darbuotojų teisų pagerinimo, tai turėtų sumokėti kažkokią tai nustatytą sumą, pavyzdžiui, savo šalies e, profesiniams sąjungoms arba kitoms darbuotojų interesus ginančioms organizacijoms. Dar vienas klausimas susijęs su tvarumu ir žmogaus teisėmis. Manau, kad e, labai svarbu šios aspektus vertinti platesniu mastu, nes e, prekybos susitarimų poveikis yra e, ribotas ir tokie dalykai kaip pavyzdžiui klimato kaita arba mokesčių vengimas ir slėpimas <clears throat> priepia daug daugiau, arba tarkime kokios nors subsidijos žuvinkystės sektoriuje, kitose sektoriuose dėl uh, mokesčių vengimo, slėpimo Afrika, pavyzdžiui, labai daug pinigų praranda ir šios aspektus taip pat būtina atsižvelgti, nes jie kartais yra nesvarbesni nei priekybos klausimai. Aš e, norėčiau kreiptis į Luizą. Kai e, Luiza girdite, ką nors apie eksantę sąlygas, vis daugiau sąlygų ir skyrių ir įrašomų į priekybos susitarimus, ar e, jums atrodo yra užtikrinama pusiausvara, ar vis dėlto įmonėms užkraunama pernelik didelė našta, kad jos galėtų siekti savo tikslų ir vykdyti savo veiklą? Said, think... Na, kaip sakiau, norime kiekio, bet norime ir kokybės. Ta prasme, kad um, nepakanka, kai eksportas uh, didėja. Norime, kad uh, priekybos susitarimai būtų naudingesni didesniam įmonių skaičiui. Ir žinoma, tai kaip uh, šiandien daromasi dėl prekybos susitarimų rodo, kad tai yra labai sudėtinga, kaip sakė Cecilija. Kaip e, sakiau, žinoma, bandome parengti tam tikrą pavyzdinį laisvosios prekybos susitarimą, bet norėtume ir to, kad į mūsų prekybos susitarimus būtų įtraukiamas tam tikras konkretus temų sąrašas. Uh, Na, galbūt e, visai kitaip į tai žiūri mūsų šalis partnerės, e, tokios kaip EBPO partnerės, pavyzdžiui, galbūt su jomis galėtų būti lengviau tiesiog padidinti tų temų, kurios yra įtraukiamos į prekybos susitarimus e, lygį, kalbėti apie apmokestinimą ir kitas temas, kai kalbame su mažiau įsivyšiusiomis šalimis. Na, pavyzdžiui, Indija viena iš um, problemų, dėl kurios negalime niekaip susitarti su Indija, yra tai, kad Indija nori labai labai neįpareigojančios skyriaus dėl um, darnaus vystimosi. Ir manau, kad uh, Mm, verta matyti tą skirtumą tarp šalių, su kuriomis tenka dėrėtis. Bet to, kalbant apie įmonės, kaip sakiau, reikia užtikrinti, kad e, nebūtų viskas pernelik sudėtinga įmonėms, ypač MVI, nes jos galiausiai negalės taikyti tų susitarimų. Tai labai praktinio pobūdžio dalykai, nes yra keli laisvosios priekybos susitarimai jau dabar ir mes turime parodyti, kad jie yra veiksmingi, kad e, jie yra naudingi įmonėms, darbuotojams. Taigi viskas dabar priklauso nuo įgyventinimo. Jeigu būtų pernelik sudėtingos taisyklės, kurių įmonės nesupranta, Ir dėl to ir komisijos darbas čia labai svarbus ir mes turime kartu jį atlikti valstybėse narėse. Tuomet reikia aiškinti tuos e, susitarimus. Jie yra labai dideli, yra puslapiai ir puslapiai. E, kaip tai paaiškinti įmonėms, kaip joms pasakyti, Jūs e, turite užsiregistruoti, kad turėtumėte leidimą eksportuoti, turite laikytis tokių ir tokių taisyklių, jeigu norite, kad jūsų produktai atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, tai e, tampa vis sudėtingiau įmonėms e, suvokti, suprasti tuos susitarimus ir jais naudotis. Manau, vienas iš mums kylančių sunkumų ir aš taip pat e, pritariu dėl tvarumo e, skyrių. Mes turime užtikrinti, kad mūsų įmonės būtų veiksmingos, ar mes kūrėme joms veiksmingą sistemą, ar bus rezultatų, ar bus vien tik diskusijos ir jokių konkrečių rezultatų. Mes taip pat galime Europoje organizuotis taip, kad tie organizavimosi būdai skiriasi nuo trečiųjų šalių galbūt e, ne visur yra stipri pilietinė visuomenė ir galbūt e, tai sustarimais galėtume panaudoti ir tam, kad ten, kur jos nėra, ji būtų sukurta, ji įsitvirtintų. Na, tarkim, sustarimas yra sudarytas, vienas mėnuo, kitas praeina ir viskas, jau sulaukėme rezultatų. Ne, taip nebūna. Rezultatas e, pasirodo po kurio laiko. Uh, Tai gana ilgas procesas ir mes negalime tikėtis greitų rezultatų, bet neturime kurti pernelik sudėtingų susitarimų, kuriais įmonės negalės naudotis. Prašysiu narių pateikti savo klausimus ir padaryti tai trumpai, ne ilgiau nei vieną pusantros minutės. Ačiū sudarome vis e, daugiau laisvos priekybos sustarimų, jie yra įsimesni nei bet kur kitur ir e, užtikrinamos e, darbo vietos, augimas, dažniausiai apie tai kalbama, tik apie tai, ko gero, daugiau nieko. Bet pažiūrėkime truputį kitų kampų, dėl ko ir pradėjome šią diskusiją. šviesa ryškiausia visiškoje tamsoje. Na ir didelė dalimi, ko gero, tai galima pasakyti ir apie mūsų sėkmę, kaip yra su Japonija, dar pamatysime, su Meksika, ar visa tai e, būtų pasiekta priešingų atveju. Ar mūsų priekybos susitarimai yra pakankamai geri, na, pavyzdžiui, su Japonija, kalbant apie duomenų e, perdavimą, apie investavimą, kas žino, kaip bus su tuo investavimu. Galbūt mes jau pasimokėme iš Kanados ir e, nebepakartosime tų klaidų, kurių padarėme su Kanada. Ar ta mūsų sėkmė, ar ją lėmė ankstesnė nesėkmė, ar vis dėlto darome viską, ką galime, kad pasiektume gerų rezultatų. Ar komisijos nariai norėtų atsakyti? Labai sunku atsakyti į tą klausimą, žinoma. Tiesą sakant, man atrodo, kad buvo padarytas tam tikras poveikis. E, prezidentas e, Trumpas tai sureagavo, pasakė, e, prekyba bloga, ji gera tik tuo atveju, jeigu ji gera man ir bloga jums. Ir šalis visame pasaulyje sureagavo irgi savo ruoštų ir sakė, kad tai netiesa. Uh, Ir žinoma, su kai kuriais sustarimais pavyksta nueiti gana toli, kaip su Japonija, su Meksika. E, jie jau paruošti, kad būtų sudaryti, gal e, trūksta tam tikro paskutinio postumio, dar nežinome. Bet, e, bet kuriuo atveju tai paskatino TTIP šalis, kurios susibūrė ir nusprendė savo keliu eiti. Taigi e, gali būti toks skatinimas labai naudingas visoms šalims, jis gali paraginti e, sujungti, sukurti tokią sistemą kaip PPO ir taip toliau. Kitais atvejais e, gali susiklosti na, tokia neaiškia padėtis, kai šalis yra pakankamai išsivyšiusi kaip Japonija arba Meksika ir daug kas pasikeitė, galbūt ne viskas spėjame ir pasižymėti, po to tie susitarimai e, sudaromi, tuomet e, prasideda įvairios procedūros su Europos parlamentu, po to valstybėse narėse ir taip toliau. Prarandame labai daug laiko. Ir tai, e, kas galiausiai parengiama, nebėra taip pažangu, nes daug kas nutiko per tą laiką, daug kas pasikeitė. Ir e, yra aiškus ryčių sustarimų, kur viskas labai sudėtinga, ten viskas yra kitaip. Bet nu, galbūt jie nėra pakankamai geri, bet mes tik žmonės. Taip trumpai galėčiau atsakyti, kaip ir jūs minėjote. Uh, Pone Šmit, pritariu daugeliu dalykų, kuriuos minėjote, bet pagalvokime ir apie išteklius. Turime vos kelius šimtus žmonių dirbančių priekybos generalinėme direktorate ir praktiškai neįmanoma labai įsamei įsinagrinėti ir um, išdėstyti visų tų dalykų, visų tų aspektų. Tai tiesą sakant, tiesiog išteklių klausimas iš dalies taip. Na, Aš manau, kad e, dabar galime išklausyti kelis klausimus ir po to pabandyti juos atsakyti. Prašom. Ačiū. Ačiū. Aš norėčiau paminėti kelis konkrečius atvejus. pirmąjį pavyzdį jūs minėjote, kalbėdami apie Uzbekistaną, kuris atsisakė vaikų darbo ir situacija smarkiai pagerėjo, tačiau tie priverstiniai darbai, kuriuos anksčiau dirbo vaikai, dabar yra dirbami e, e, suaugusiųjų. Na, e, prižiūrėtojai su šautuvais už tų suaugusiųjų nestovi, tačiau e, randama kitų priemonių, kaip juos priversti tuos darbus dirbti. Dar kelis pavyzdžius norėčiau e, paminėti. Vakarų e, Saharai. E, Teisingumo teismas yra nustatęs e, labai aiškius kriterijus, e, kurių nepaisome e, šiame laisvos prekybos sustarime. Pavyzdžiui, Teisingumo teismas yra aiškiai pasakęs, kad gaunama ekonominė nauda turėtų pasiekti vakarų Saharos gyventojus. Tuo tarpu įmonės, kurios yra ten įsikūrusios, yra valdomos Maroko naujakurių, o ne, ne vietos gyventojų. Taigi vietos gyventojai jokios ekonominės naudos iš to negaus. Jūs turėjote galimybę tinkamą informaciją gauti. Dabar prie Tibeto pereikime. E, na, kam rūpi tokia e, smulkmena kaip okupuotas Tibetas? Niekam. E, Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad mūsų žemės ūkio gaminiai yra subsidijuojami ES. Ir labai daug e, maisto produktų eksportuojama į Afriką. Ir e, tokiu būdu kai kuriuose Afrikos valstybėse yra sunaikinamos dešimtis tūkstančių darbo vietų, pavyzdžiui, eksportuojant paukštieną iš Europos. Ir pieno produktus kai kuriuose Afrikos šalise e, pieno gamybos, e, nuo savo pieno gamybos praktiškai neliko dėl e, europinio eksporto. Laisva priekyba užkerta kelią galimybėje tose šalyse susikurti savo pramoniai, todėl, pavyzdžiui, kai kurios Afrikos šalis paprasčiausiai neturi galimybių išbristi iš skurdo. Ačiū. Okay, Ačiū labai. Prašom. Ačiū. Šiuose rūmose, tarptautinės priekybos komitete, nuolat reikalaujame atviros tarptautinės priekybos tvarkos, įskaitant įsamius uh, laisvosios prekybos sustarimus. Šiandien kalbame apie e, pranašumus, e, riziką, sunkumus ir e, šiandien norėčiau pakalbėti apie vieną iš jų. Šiandien kalbame apie investicijų priežiūros mechanizmą. 2017 metais pirmą kartą toks mechanizmas buvo pasiūlytas, kai Prancūzija, Vokietija ir Italija įsiuntė raštą komisijai, kuriuo paragino ją parengti e, bendrą bendrų investicijų sistemą. Italijos naujoji vyriausybė paminėjo, kad e, palankiai priimtų investicijas iš Kinijos ir nemažai aukštų lygio pareigūnų iš Italijos vyksta į Pekiną su vizitais. E, mažiau e, nei pusėje valstybių narių e, yra toks vertinimo mechanizmas, investicijų vertinimo arba peržiūros mechanizmas, Junktinė karalystė. Kitos šalis bando sugriežtinti sąlygas, kitos, tokios kaip Italija, gana švelniai į tai žiūri. Es bendrojoje rinkoje dėja e, valstybės narės nesikeičia informacija apie investicijas iš trečiųjų šalių, ypač kai kalbama apie strateginę infrastruktūrą, technologijas, valstybės įmonės. E, tai nėra normalu, kai e, valstybės įmonė įgyja visus Portugalijos elektros e, tinklo kontrolę, o e, kontrolė priklauso e, Kinijai, įskaitant tokius atvejus kaip kontrolė tarptautiniuose uostuose, Rotterdame, Antverpene. Mes negalime tylėti, tad noriu pastirauti jūsų, ponė komisijos narė, kokia yra dabartinė padėtis kalbant apie tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo mechanizmą, ar jums atrodo, kad pavyks susitarti šiuo klausimu iki šios kadencijos pabaigos? Prašom, dar klausimas. Ja, dank u wel, eh, meneer de moderator. Ačiū, pane vedėjau. Ja, visi ausinės susidėjote. Uh, Aš įdėmiai klausiausi šios diskusijos, noriu visiems padėkoti už pareikštas <clears throat> mintis. Iš tiesų galime konstatuoti, kad daug e, šansų mes praleidome ir e, Evita Šmyk ir e, kiti kalbėtojai tam taip pat pabrėžia, kalbėdami apie TDO standartų laikymasi. Komisijos narė Malstrom e, labai pagristai pasakė, kad jeigu jūs negalite e, užtikrinti taisyklių laikymosi, tai jos paprasčiausiai nieko nereiškia, yra nieko vertos. Ir reikia kalbėti ne tik apie ginčių sprendimo mechanizmą, tačiau taip pat ir apie e, TDO standartų laikymasi, profsąjungų teisų užtikrinimą, atinkamas nuostatas laisvos prekybos susitarimuose, tačiau tų nuostatų mes pasigendame. <clears throat> ir e, taip pat turime nepamiršti ir, ir e, su klimato kaita susijusių e, iššūkių būtina mažinti CO2 taršą. <clears throat> Todėl manau, kad tvaraus vystimus, tvar, tvariam vystimus skirti laisvos prekybos sustarimus skyriai turėtų būti tinkamiau parengiami. Ir reikia mm, didesnį spaudimą daryti tarptautiniams koncernams, nes netarptautiniai koncernai e, sukuria daugiausiai darbo vietų e, ir e, labiausiai skatina mūsų ekonomikos augimą, tą daro smulkus verslas. Tačiau čia kyla klausimas, ar iš tiesų laisva prekyba yra pati tinkamiausia strategija siekiant uh, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir e, geresnės aplinkosaugos. Aš tuo labai abejoju. Taigi aš noriu paklausti, e, kada e, komisija galiausiai imsis veiksmų, kad prekyba iš tiesų būtų skirta visiems. Bet manau, kad tarptautinio arbitražo kūrimo srityje reikia tikrai e, daugiau pastangų dėti, kad būtų pasiekta pažanga, nes kol kas komisija pernelik lietai čia juda į priekį. Ačiū. Dėkui ir dar vieną klausimą leisiu užduoti, paskutinį. Labai ačiū. Klausydamasi diskusijos e, esu tikrai labai nustebusi dėl mūsų e, nesugebėjimo skubos tvarka išspręsti arba imtis aplinkosauginių klausimų. Taip, priekyba negali e, išspręsti visų problemų, tačiau jau bent jau e, klimato, kovos su klimato kaita srityje galėtume pasakyti, kad nereguliuojama priekyba e, nulems mūsų nesugebėjimą atremti iššūkius susijusius su klimato kaita. Pavyzdžiui, mes <clears throat> daug kalbame apie agro verslą ir apie intensyvios žemdirbystės poveikį klimato kaitai. Mes e, ir toliau aliname dirbožėmį, tačiau vis tiek įtraukime e, atitinkamas nuostatas e, dėl prekybo žemės ūkio produktais į laisvos prekybos sustarimus. Taip pat padėtis jūrose yra dramatiška, kyla grėsmė biologinė įvairovė, nepaisant to mes nieko nedarome, kad sumažintume e, intensyvę žvejybą. Kalbant apie, pavyzdžiui, laisvos prekybos susitarimą su Japonija. Japonija nėra jokių taisyklių dėl miškų apsaugos ir Japonija, e, per Japoniją yra nelegaliai e, gabenama, eksportuojame medieną iš Pietričio Azijos, nepaisant to mes nieko nedarome, kad uždraustume tokį eksportą. Taip pat skatiname nesažiningą konkurenciją tarp darbuotojų, gaminama yra tose regionuose daugiausiai, kur yra uh, blogiausios darbuotojų darbo sąlygose. Mes nieko nedarome, kad užkirstume tam kelią. Tai kilo klausimas, ar mes pas... Aš nekeliu klausimą, ar mes už protekcionizmą, ar už liberalizmą. Aš tik keliu klausimą, ar laisvos pre... laisvą prekybą užtikrinančios priemonės <clears throat> e, mm, yra e, pačios tinkamiausios, ar e, mes ir toliau jomis naudodamėsi kažkada prieisime liepto galą. Dėkui, nemažai klausimų e, komisijos nariai, bet prieš tai e, buvo daug klausimų apie e, įgyvendinimą, ne tiek akcentuojamas sudarimas, bet įgyvendinimas. Ką Jūs galvotumėte apie tas naujos kartos sutartys ir kodėl juose yra tiek daug tokių papildomų įvairiausių uh, skyrių. Na, kalbant apie ES e, prekybos sustarimus, e, tai e, visiškai nesunku įgyvendinti tuos e, komercinius aspektus, netiek daug dėl e, e, aplinkosaugos arba darbo standartų. E, e, Tiesą sakant, žmogaus teisų e, nuostatos e, visai neteisingai vadinamos yra e, politinėmis nuostatomis, taip nėra bet neturime užmiršti, kad iš šimtų laisvos prekybos sustarimų, kurie egzistuoja, atveju, kada e, buvo kreipiamas į teismą, jeigu e, atmesime keletą bylų dėl naftą sustarimo, tokių bylų yra buvę tik tai e, dvi. Tai nereiškia, kad e, tai nėra svarbės problemos ir kaip teisininkas aš tai sakau sunkia širdimi Tai e, žvelgiant į ateitį, e, mes e, galime tikėtis, kad šitų nuostatų gyvenimas ateityje stiprės, galbūt darant išimti tik tai prekybos ir dangaus vystimos skyriams. Mes turime labai aiškiai atskirti prekybos susitarimų panaudojimą E, kaip, kaip lasdos, su kuria galima mušti kitas šalis, jeigu jos nesilaiko įsipareigojimų, kurie netiek daug susiję su priekyba, tai čia tokia ex ante e, e, sąlygų nuostata. E, tai tai e, čia iš esmės kalba apie senoviško tipo sankcijų panaudojimą. E, Ir kitas dalykas yra savo rinkos apribojimą e, gaminiams arba paslaugoms, kurios yra generuojamos ne taip, kaip jums patinka. Taigi, kitaip sakant, čia šiuo atveju, e, e, taip sakant, nukreipti dėmesį į reguliavimo subsidijas e, ir e, E, su, suderinti jas su ekonominėmis priemonėmis. Kitaip sakant, taikyti finansinės priemonės, verčiant, kad kitos šalis laikytųsi socialinių normų. Ir tą a, dalyką reikia visiškai atskirti ir naudoti kitus e, argumentus. E, bent jau konceptiškai tai yra du skirtingi dalykai. Dėkoju. Aš tikiuosi, kad liko laiko ir studentams užduoti klausimus, nes e, e, kai čia atvykstu, tai paprastai girdžiu tuos pačius klausimus pasikartojančius. E, dėl ekonominės partnerystės sustarimų, tai jūs žinote, kad jie yra asimetriniai, nebūtinai mes prašome iš partnerių daryti lygiai tą patį, ką ir mes, Ir mes stengiamės kažkaip padėti tom šalims sustiprinti savo ekonomiką, diversifikuoti, padėti jiems daugiau e, pas mus eksportuoti, e, kurti savo atitinkamas institucijas ir taip toliau. Taigi toks yra procesas, kuris e, kuris vyksta, ypač Afrikoje, galvojame apie regioninę integraciją, uh, tie e, ekonominės partnerystės susitarimai prisėda prie e, regioninio bendradarbiavimo, kuriuo siekia pačios e, šalis. Pone Andrikienė, dėl tiesioginių investicijų tikrinimo, tai Italija prisijungė prie šią vasarą pasiekto taryboje susitarimo E, tuose dėrybose esame jau daug e, pažengę, galbūt paskutinis e, trialogas bus rytoj, jeigu ne, tai labai greitai. Ir tikslas čia sukurti koordinavimo ir informacijos mainų mechanizmą, bet galų gale atsakomybė tenka valstybėms narėms. Komisija negali pasakyti taip ar ne investicijoms, mes pritarėme investicijoms. investicijoms E, bet e, nesikišame į investicijas, pavyzdžiui, kurių tikslas e, yra pakengti nacionaliniam saugumui vienoje ar kitoje šalyje. Dėl gyvendinimo aš galvočiau, kad, na, egzistuoja sankcijas, bet galbūt ne, ne, ne tokias sankcijas, apie kurias kalbėjo ponia Kar. Mes žinome, kad yra valstybių narių, kurios tokių sankcijų nenori. Uh, ir taip pat nemanome, kad e, jos yra veiksmingos. Nesame jų ir naudoję, nesam tikri, ar jos suveiks. E, bet mums e, labiau tinka kažkaip dirbti su tom šalim ir skatinti tas valstybės įgyventi taisyklės susijusias su aplinko, su darbo standartais, E, su kitais e, dalykais, kuriuos mes esame įrašę į sustarimus su tomis šalimis. Ir turiu pasakyti, kad faktiškai tai funkcionuoja. Sugrižau iš e, komandiruotės į Peru, iš tikrųjų. Yra dalykų, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės įtraukimas, kurių anksčiau niekada nebūtume net įsivaizdavę. Tas pat pasakytina apie sustarimą su Gruzija. E, Taigi prekybos sustarimai funkcionuoja, sukuria daugiau darbo vietų, skatina investicijas e, Ispanijai, Portugalijai. E, tai padėjo e, išsikapsyti iš ekonominių problemų, bet žinoma teisybė, kad turime daugiau sustelti ties tais, e, kuriuos galbūt nevadinčiau e, loseriais, e, pra, pra, pra, pralaimėjusiais, bet kuriems galbūt netiek daug naudos atneša. Ir turime su valstybėmis narimis ir su parlamentu daugiau diskutuoti, kaip geriau susitelkti ties įgūdžiais, kvalifikacijos kelimu ir taip toliau, nes čia būtent daugelio žmonių lūkesčių mes nepat nepateisinome ir, ir tikrovė tiesiog mus pasivijo. Tai tiek, yra keli dalykai, kuriuos norėjau pasakyti. Kągi suteiksiu dabar žodį e, klausytėms ir visų pirma e, kreipiuosi į studentus, prašyčiau e, užduoti jūsų klausimus, nes nori ir parlamento nariai dar paklausti. Dėkui, aš Lioveno universitete tarptautinę prekybos teisę studijuoju. Uh, Komisarė kalbėjo apie daugia šalę prekybos sistemą dėl PPO. E, kreip, dėl kreipimusi į PPO, dėl intelektinės nuosavybės, e, dėl atsakingos prekybos, e, ką PPO sako apie tą tarptautinę prekybos sistemą ir ką ES darys, jeigu PPO ir e, busimoji ginčių e, sprendimo taryba neužtikrins e, PPO taisyklių laikymosi. Ir ar galvojate, kad PPO iš vis sugeba užtikrinti įgyvendinimą ar laikymasi normų e, konkrečiai e, Kinijos atveju? Dėkui, aš esu iš Europos studijų instituto ir e, Štai koks klausimas. Žinome, kad ponia Malstrom e, reikalauja e, daugiau atsakomybės ES prekybos reikaluose. Mes žinome e, JAV prezidento ir Europos komisijos prezidento susitikimo rezultatus ir norėčiau paklausti, ar tai iš tikrųjų ženklina prekybos karo pradžią su JAV. Jeigu komisija e, sureaguos e, į naujų tarifų įvedimą iš, Europ... E, iš JAV pusės atitinkamais veiksmais ar ieškos kitų būdų pagerinti santykius su JAV, kalbant apie tarifinius barjerus, ar pasirinks protekcionizmą ar populizmą. Okay, thank you <coughs> for that because time. Dėkui, mūsų laikas ribotas. Dabar leisiu ir kitiems parlamento nariams dar paklausti. Dėkui. E, ponas vedėjau, e, jūs skaičiavote, kiek praeis laiko, kol Brexitas bus pirmą kartą paminėtas. O aš skaičiavau e, minutės, kada pirmą kartą pasigirs mažų ir vidutinių įmonių paminėjimas. E, ten atrodo virš 50 minučių praėjo. Taigi klausimas, e, kaip e, smulkios ir vidutinės įmonės geriau galėtų panaudoti mūsų laisvos prekybos sutartis, ar jos gauna naudos iš jų, ar jos gauna pakankamai informacijos. E, labai paprastas kliūtis, pavyzdžiui, kalbos barjeras, ar jis įtakoja tų įmonių uh, galimybę veiksmingai pasinaudoti laisvos prekybos sutartimis. Gal aš klystu, bet man atrodo 90 procentų laiko mes paskyrėme diskusijai apie standartų ir mūsų vertybių eksportą per uh, laisvos prekybos sutartys, bet gal daugiau reiktų kalbėti apie m, prekių ir e, paslaugų eksportą. Nes jeigu tai nesuveiks mūsų verslui, įmonėms, mažoms įmonėms, tai negausime tų rezultatų, kurių e, tikisi, m, mm, kurių tikimės. E, prekybos sutartys visų pirma turi pasitarnauti verslui. E, Jūs, ponė komisijos narė, visai teisingai paminėjote, kad reikia atgauti pasitikėjimą, viskas tiesa, taip pat labai svarbu plačiau paskleisti globalizavimo naudą. Ir visų pirma, reiktų kalbėti apie jų sklaidą Europos Sąjungoje kad e, smulkios vidutinės įmonės Portugalijoje, Suomijoje ar Švedijoje gautų naudą, nors tarptų šalių yra labai labai didelių skirtumų. E, prekybos politikos diena, mano manimu, e, tapo labai svarbia priemonė organizuojant darbo politikos dieną Tarptautinės prekybos komitete. Aš taip pat noriu pakomentuoti kai kurios e, minėtus aspektus. Visiškai pritariu poniai Santos dėl to, kad e, mes turime skatinti prekybos politiką e, e siekiant spręsti kitas pasaulio problemas. Čia mums taip pat labai svarbu skleisti ir savo vertybės e, į išorę. Buvo paminėtas ES e Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas ir prieš pasirašydamas e, šį susitarimą Japonija praėjusiais metais pasisakė prieš atitinkamų nuostatų įtraukimą į didžiojo septintuko išvadas dėl jūrų taršos, o dabar jau pati siūlo e, įtraukti mm, jūrų taršos klausimus į didžiojo dvidešimtuko darbo atvarkę. Aš e, Facebook'e taip pat e, paskelbiau e, atitinkamą informaciją apie e, laisvos prekybos sustarimus ir žmonės e, reaguodami teigia, kad e, šie pasiūlymai yra naudingi tik tai stambioms kompanijoms, tačiau taip, tas stambios taip pat e, jomis pasinaudos, tačiau atsivers galimybės ir smulkiam verslui. E, buvo minėta, kad laisvos prekybos susitarimai tik tai pusę procento padidintų bendrojo salinių paimų augimą. Taip, galbūt tai ir nėra labai didelis skaičius, tačiau vis tik tai jisai yra naudingas. Uh, E, darbo vietų naujų kūrimui. Dar vienas klausimas, kokių prekybos partnerių mes ieškome. Tobulų prekybos partnerių nėra, net ir kitose Europos šalise. E, pamatytumėte, kad ne visi laikosi teisės viršenybės principo ir kitų galiojančių taisyklių. Paskui jam pastaba dėl skaidrumo kreipiuosi į salėje sėdinčius studentus. Skaidrumo situacija ženkliai pagerėjo, dabar turime informacijos apie vykstančias dėrybas, tačiau praėjusią savaitę, pavyzdžiui, dalyvavau susitikime su kai kuriais Europos parlamento nariais. Vienas iš jų e, uždavė klausimą dėl e, prieigos prie ES ir Japonijos e, ekonominio bendarbiavimo sustarimo dokumentų, e, nes tas parlamento narys e, nežinojo, kur juos rasti. Tokia kyla klausimas, kaip studentai e, galėtų tinkamiau visuomeniai pristatyti tokių laisvos prekybos sustarimų teikiamą naudą. Ir toks būtų mano klausimas jums, kaip jūs galėtumėte tą geriau padaryti. Atsiprašau, turiu daug darbų vienu metu dirbti. Labai ačiū visiems e, kalbėjusiesiems. Diskusija iš tiesų buvo labai įdomi turinio požiūriu. Manau, kad vertinant e, situaciją prekybos e, politikos kontekste tikrai daugelį sričių pasistumėjome priekį tiek kalbant apie pačių prekybos sustarimų rengimą, tiek ir apie susijusios rytis, pavyzdžiui, žmogaus teisės, tarkime, nuostatos dėl naudingų iškasenų iš konfliktų e, regionų yra labai e, svarbios arba papildomos nuostatos, kurias trakomas į prekybos susitarimus dėl, e, tarkime, būtinybės iškirsti kelią E, žmonių kankinimams. Aš tačiau norėčiau paminėti šiek tiek kitus aspektus. Prekybos politika yra labai svarbi e, geostrateginių požiūrių. Europos Sąjunga nebus e, svarbi tarptautinė veikėja, neturėdama atitinkamų ekonominių galių. Tarkime, Kinija per pastaros metus tapo ekonomiškai galingesnė už ES, nors dar ir atsilieka nuo JAV. Tačiau tas atotrukis, kalbant apie ekonominį svorį e, tarp Kinijos ir JAV, jo praktiškai neliko. Todėl Trumpo e, ekonominės politikos siekiai ir susiję su jo noru išlaikyti e, lyderiaujančias JAV pozicijas, kalbant apie ekonominę galę. <clears throat> Todėl jis ir vykdo protekcionistinę prekybos politiką, siekdamas apsaugoti JAV interesus, taip pat vykdo tokią mokesčių politiką, kuri paskatintų uh, gamybos grįžimą į Junktinės valstijas e, e, ir šios priemonės yra derinamos tam tikra izolacionistinė politika, siekiant apsaugoti JAF interesus. O Europoje mes pasigendame tam tikrus siekių apginti mūsų geostrateginės pozicijas. Pavyzdžiui, PPO mes visuomet teikiame pasiūlymus, pagal kuriuos e, e, nėra tausojami gamtiniai ištekliai, pasirašant laisvos prekybos sustarimus, mums reikia geresnės strategijos, kad koordinuotume tarpusavį energetikos politiką, transporto politiką, aplinkosaugos politiką tam, kad e, Europa ir toliau galėtų apginti savo konkurencinės pozicijas, galėtų apginti savo interesus. <laughs> Sorry. Um, I think most of the questions were. Manau, kad E, e, dabar pirmiausia atsakysiu į studentų iš Laisvo Briuselio universiteto klausimus. Na, žinoma, mes negalime iš anksto žinoti, kokius sprendimus priims PPO, tačiau prieš apskūsdami tam tikrus veiksmus PPO mes turime imtis atitinkamų iš ankstinių priemonių. Problema PPO kontekste yra tokia, kad ginčių sprendimo institucija, apeliacinė institucija praktiškai mirs, jeigu niekas e, joje nebus sprendžiama, o jeigu neliks šios institucijos, tai prasidės krizė. Todėl ir turime dabar imtis tam tikrų priemonių, kad e, šią instituciją išgelbėtumėm ypač atsižvelgiant į tai, kokios blokuojančios pozicijos laikosi JAF. Kita problema yra tai, kad PPO nebeturime e, naujų e, modernių taisyklių, mums reikia patvirtinti naujas taisyklės e, dėl subsidijų pramonės įmonėms, dėl naujausių technologijų naudojimo. Todėl kartu su Prancūzija ir Japonija mes rengiame tam tikrus naujus pasiūlymus. Žinome, mes įtrauksime taip pat ir Kiniją, paragindami ją pasiim, prisimti didesnę atsakomybę šioje srityje priešingų atveju. PPO taps labai senamadiška. E, e, aš e, tikiuosi, kad JAF nenustatys, neves muito mokesčių mūsų automobiliams Tačiau jeigu jos tai pasielgtų, tai mums reikėtų imtis atsakomųjų priemonių. E, tikrai mes negalime, e, tikrai negalime būtų teikti, e, kad europinio automobilio eksportas į JAV kelia grėsmę JAV saugumui. Ir komisija žinoma, negali vienašališkų veiksmų imtis, gali tą padaryti tik suderinus valstybės narėmis ir parlamentu. Dėl smulkaus verslo, ponė Vinkler, visiškai jums pritariu, kad neskiriame smulkiam verslui pakankamai dėmesio. Esame numatę atskirus skyrius. Laisvos prekybos susitarimuose smulkiam verslui stengiamės palaikyti ryšius su, su smulkiam verslui atstovaujančiomis organizacijomis, su Business Europe e, bendradarbiaujame. E, taip pat e, internetu, internete nemažai pastangų dedame skleisdami tinkamą informaciją, tačiau smulkos verslo įmonių yra tikrai labai daug jų asociacijų taip pat, todėl mes stengiamės visais įmanomais būdais tą informaciją skleisti ir suteikti smulkiam verslui reikiamą paramą, tačiau esate visiškai teisus, mums reikia dėti daugiau pastangų šioje srityje. Emos, emos klausimas buvo galbūt labiau pasiūlymas. Iš tiesų šioje komisijoje mes tengiamės parengti viso priepiančią strategiją, kurie prieptų priekybą, vystimas, politiką, energetiką, aplinkosaugą. Taigi tokia platesnio masto strategija skirta mūsų šalims partneriams, kai kurios jų yra strateginės partnerės. E, todėl ir ta strategija yra e, daugiau sričių e, apriepinti, yra rengiama ne tik priekybai, vystimui, aplinkosaugai. Iš tiesų tikrai daug pastangų dedame kartu su kolegomis, e, kitais komisijos nariais ir iš tiesų dar daug ką turime nuveikti. Galbūt papildant galiu pasakyti, kad iš tiesų mes pritarėme priemonėms, kurios yra nukreiptos prieš e, muitus plieno produktams, rengiame atitinkamas atsakomasias priemonės, kreipiamės į e, E, teikiame skundus PPO ir e, e, siekiame pastelti tam tikrus saugiklius rinkos. Kivaizdu, kad europiečiai turi užimti aiškę poziciją JAF atžvilgių, nes mūsų pozicijos yra tvirtesnės nei JAF ar Kana, nei Meksikos ar Kanados ir mano atsakas iššūkį svarbiausia Amerika, yra šūkis e, vieninga Europa. Noriu sureaguoti į e, komisijos narės Malmström mintis dėl ribotų išteklių skirtų stebėsenai. Taip, visų mūsų ištekliai riboti, tačiau egzistuoja labai paprastas būdas pagerinti įvairių susitarimų nuostatų laikymasi ir jo kontrolė. Tai yra suteikiant informaciją suinteresuotoms šalims, suinteresuotiems subjektams tam, kad jie, e, jiems nereiktų e, švaistyti laiko ir pastangų tą informaciją susirandant. O kalbant apie sankcijas, taip, mes e, tris metus dėl jų ginčijamės, tačiau niekas dar jų nepritaikė ne ir nežinome, ar jos veiksmingos ar ne. Jeigu tie taip dėrybos dar būtų e, nenutrauktos. Tai kažkada buvome susitikę su darybininku atsakingu už darbuotojų teisės ir jis kalbėjo apie sankcijas, kurios yra numatytos būtent šioje srityje. Tai jis tada pasakė, kad jeigu sankcijų nebūtų, tai kas, e, kas e, galėtų rimtai vertinti sustarimo nuostatas tai reiškia, kad tikrai tomis sankcijomis nebūtina pasinaudoti, tačiau galiausiai sankcijos yra priemonė verčianti jūsų partnerį e, jūs rimčiau vertinti. Komet kalbama apie tai, ar ta stiklinė yra pusiau tuščia ar pusiau pilna, tai nepaisant mano kritinio vertinimo, aš turiu pasakyti, kad ir e, mano nuomonė, tas stiklinė vis tik yra pusiau pilna e, Laisvos prekybos sustarimai neišspręs visų problemų, tačiau turime nepamiršti ir jungtinių tautų e, darbo atvarkės iki 30 metų tvaraus vystimosi tikslų, kurie yra skirti visiems įsivyščiusiams, e, mažiau įsivyščiusiams, e, besivystančiams šalims. Ir darėdamėsi dėl prekybos susitarimo turime nepamiršti ir tvaraus vystimosi tikslų. Turime nepamiršti, kad prekyba kurios mes siekiame, turi būti sąžininga, grindžiama taisyklėmis, e, e, pagarba žmogaus teisėms, darbuotojų teisėms ir e, aplinkosauginiams teisėms. Ir ji turi būti vykdoma taip, kad tos teisės būtų tik stiprinamos, o ne ignoruojamos. Um, actually, can I just um, ask a follow-up on that, which... Um, Na, kalbant apie darbą, JAV neseniai žengė daug toliau nei eksante sąlygos dėl um, atlyginimų uh, reguliavimo 16 dolerių per, per valandą. Ar jūs galite pritarti tam, kas įvyko? Na, tai tikrai labai sudėtingas klausimas, labai sunku suprasti, ką faktiškai siūlo JAV. Daugelis mūsų klausia, gal galite paaiškinti, ką tai reiškia, ką reiškia tas reikalavimas, kad tam tikra procentinė dalis pagaminamos e, produkcijos turi būti pagaminama darbuotojų, kurie uždirba tam tikrą atlyginimą per valandą. Ir e, niekas iš tikrųjų nelabai gali paaiškinti. Ir e, dabartinėme pasaulyje gali būti taip, kad e, tam tikras gaminys gaminamas iš įvairių dalių, kurios savo ruoštų gaminamos e, įvairiose pasaulio vietose, kai kas gaminama JAV, e, po to surenkama Meksikoje. Na, labai sunku visą tai nustatyti ir neaišku, ką tai reiškia, ką reiškia toks pasiūlymas. Well, on... Na, galbūt ne tas konkretus pavyzdys, bet e, e, tai didel kontekste e, dirbame ir su ES, Kanada ir JAV dėl darbo nuostatų numatytų susitarimuose ir tam tikras sankcijas, taip pat numatoma teikti techninę pagalbą ilgalaikių požiūrių nes e, kalbama be kita ko ir apie teisės aktų keitimą nacionalinių lygmenių ir apie pajėgumų didinimą, socialinių partnerių pajėgumų tokių, ir kitų subjektų, tokių kaip MVI, e, siekiant e, iš tikrųjų gyvendinti visus tikslus. Taigi, nėra pozicijos, ar sankcijos yra geras dalykas ar ne, mes dirbame abiem atvejais ir taip bandome siekti ilgalaikių tikslų. Dar norėčiau pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Jis labai svarbus pasitikėjimui užtikrinti tam, kad visi dirbtų orų darbą Tai e, svarbu ir priekybos politikos požiūrių, ir bendradarbiavimo požiūrių. E, taip pat e, taip bandoma kovoti su neligybė. Kalbant apie jūsų klausimą, TDO taip pat nuolat stengiasi taikyti stebėsienos priežiūros E, sistemą, kai nėra faktiškai taikomos sankcijos kuriai nors šaliai. reikia, žinoma, įsakyti savo priekaištus šaliai, bet kartu toliau um, tęsti dialogą su ją, nebūtinai iš karto bausti. Ir mes uh, kaip trišalė organizacija bandome palaikyti tą dialogą su šalimi, mes bandome siekti ilgalaikių tikslų ir visai pavyksta tai padaryti. Tai taip norėčiau prisidėti prie šios diskusijos. Aš noriu Jums patikti labai konkretų klausimą. Prieš kurį laiką dirbome Vašingtone kai e, demokratai jau pateko į rūmus, iš karto pradėjo e, dalyvauti rengiant e, standartinį priekybų susitarimą. Ir faktiškai buvo labai baiminamasi, kad pati JAV kaip valstybė turės sunkumų dėl tokio e, pasiūlymo. Gal jūs galėtumėte patikslinti, kaip tai gali atsiliepti įsivyšiusioms šalims, mažiau įsivyšiusioms šalims, jeigu, tarkime, JAV pačios e, pažeistų TDO konvenciją. Kiek tai įprasta, kiek tokia situacija įprasta įsivyšiusiuose šalise? kai jos prisijungia prie TDO konvencijų, nors e, vidaus e, įstatymai gali su, nederėti, su jomis nederėti. Na, e, žinome, kad tokių problemų yra. Kanadai taip pat užtruko ratifikuoti visas TDO konvencijas. Visuomet kyla kokiu nors sunkumu susijusiu su teisės aktų nuostatomis, dėl kurių tai neįmanoma, vyksta įvairūs procesai. Uh, reikia įtikinti ratifikuoti konvencijas ir būtent e, tokiu atveju TDO e, kišasi ir teikia techninę pagalbą. Bet e, reikia gana atsargiai jums kaip šaliai įgyvendyti savo laisvosios prekybos susitarimus, kai e, kita šalis, jeigu pats e, nesilaikote kokiu nors e, taisykliu arba nuostatų, tai nėra naudinga pasitikėjimui. Negalima to, to tikėtis, tikėtis laikymosi iš kitos šalies. Ir Žinoma, priekyba bus naudinga mažiau įsivyšiusioms šalims ir taip gali būti daromas tam tikras poveikis ir aš matau, kad prelegentė kitame stalo gale man pritarė, kai didėja produktivumas, daugiau gyventojų e, įsitraukia į darbo jėgą ir vyrų, ir moterų, ir ypač moterų. Ir tai labai naudinga. Bet e, reikia e, daugiau argumentų, kuriais būtų galima visą tai pagrysti. Taip galėčiau atsakyti. Kalbant apie 16 dolerių per valandą, apie tą taisyklę, Na, nežinau, ar ji veiksminga, bet gana aišku, kaip ji turėtų veikti. Pagal naująjį naftą susitarimą, pavyzdžiui, 16 dolerių per valandą. Na, Man atrodo, kad tai ne visai dera su priekybos visiems strategija. Bandoma eksportuoti savo standartus ir koks skirtumas. Tada jūs bandote primesti savo reguliavimo standartus kitoms šalims ir toliau judate tą kryptimį ir ką tada e, turi e, kitos šalis ir kitus jūsų standartus perimti. Manau, kad tai yra tam tikra darbo teisės problema, tai yra priekybos teisės. Ir e, kai e, bandote įdėkti savo vertybės e, kitiems, e, tuomet e, perinate ir prie tam tikrų saugumo standartų ir prie kitų dalykų, bandote pabranginti gyvenimą savo konkurentams ir čia jau tokie kontroversiški dalykai iškyla. Ir Trumpas gana atvirai e, kalba apie tai, ką jis ketina daryti, kad e, Amerika, Amerika vėl būtų didi. Na, kai e, keliauju į besivystančias šalis ir teiraujuosi apie eksportą į ES, labai retai girdžiu skundų apie sanitarinius, fitosanitarinius standartus Malyje, pavyzdžiui. girdėjau vieną žodį, kurį galėjau suprasti, aflotoksinas. Ir minėjo, kad būtent dėl aflotoksino galbūt buvo patirta tam tikrų problemų ES taikant savo standartus. Na, Es vystimosi tikslai vartotojų saugos, aukštų maisto produktų standartų, tikslai e, gali nukentėti, aišku, ir reikia pagalvoti apie tai, kaip visą tai turėtų dėrėti tarpusavėje. Galbūt jūs galėtumėte papildyti. Kažkuria prasme gal ir taip, bet norėčiau dar kažką pasakyti, kas yra susijęs su standartų problema. Štai ką noriu priminti, kad e, darnus vystimasis remiasi trim raišiais ir kai 2015 metais buvo sutarta dėl e, tūkstantmečio tikslų, e, buvo sutarta, kad negalima remtis vienu ramščiu. Niekada nepasieksime, jeigu remsimės tik tai ekonomika, socialiniais dalykais ir aplinkosauga. Visada reikia galvoti apie visas tris politikos rytis. Ir ta sistema tik tai tada ir funkcionuos, jeigu bus neužmiršt, aptartami visi trys ramščiai. E, galbūt ir galima šiandien sakyti, kad e, prekyba yra pernelik apkraunama socialiniais ir darbo klausimais, bet jie turi egzistuoti. Vieno iš jų nereikėtų akcentuoti, bet reikėtų galvoti apie tai, kaip suderinti visus tris. Kalbant apie standartus, žinoma, daugeliu iš besivysnačių šalių sunku uh, užtikrinti jų laikymasi ir e, šitoje srityje e, mūsų organizacija daug dirba, bet tuo pat metu, prisiminant, e, kas ką tik buvo pasakyta, reikia taip pat pasakyti, kad dirbant su tais standartais labai dažnai padedama išspręsti tą problemą atitinkamoje šalyje. Nes jeigu ta problema egzistuoja mums, tai ta problema egzistuoja ir toje visuomenėje. Besivystančios šalis iš tikrųjų e, kartais e, skamba toksai argumentas, kuris buvo išsakytas. Ir eksportuotojai ten susiduria su situacija, kada jie nesugeba laikyti savo vietinių standartų dideli e, supermarketai, e, kalbėdamiesi su tiekėjais, e, iškelia jiems visą virtinę standartų. Ir čia problema ta, ar pati valstybė viduje sugebės sukurti griežtus standartus ir teisingus standartus, tai iš tikrųjų atitiktų jų pačių interesus ir tai sritis, kur e, industrializuotos valstybės e, turėtų jausti prievalę paremti, pavyzdžiui, e, aukšt kokybės sistemas tose, tose šalyse. Koks būtų jūsų darbų grafikas, numatant, kad už valandą reikėtų mokėti 13 eurų. O e, rimtai klausiant, e, sakysime, e, tarifinių lengvatų sistema yra viena iš sąlygų, norint prekiauti su ES. Ar tai nepridelė našta kai kuriuom šalims? Na, aš neketinu įrašinėti į prekybą sustarimą bent jau trumpai palaikiai perspektyvai, kiek eurų už valandą turėtų būti uždirbama. <clears throat> Iš tikrųjų, e, kiekvienose šalise tame tarpe ir e, Afrikoje girdėjau tokių skundų, dažnai kalbama apie sanitarinius ir fitosanitarinius reikalavimus, kurie yra susijęs su vartotojų apsauga. Mes negalime to ignoruoti, nenorime pakirsti pasitikėjimo priekybos politiką, verčiau mes stengiamės padėti tom šalims kurti savo maisto saugos agentūras ir taip toliau, e, kad tos e, mūsų partnerės galėtų taip, naudoti tą kokybės ženklą pačios. Taip, ES didelė e, prekybos e, sektoriaus žaidėja, mes nustatome labai daug standartų, daug plačiau taikome tarptautinius standartus negu, pavyzdžiui, JAV. Ir e, kalbant apie lengvatinės prekybos sistemą, nebuvo galvojama, kad ji turi tapti prekybos tam tikrą priemonę bet mm, tarkime, skaitmeninėje erdvėje mes turime galvoti ir apie prekybą duomenimis, bet ir apie būtinybę e, saugoti asmens duomenis. Ir e, Japonija šitai srity taip pat dabar e, masto ir kitos šalis taip pat, taigi e, veiksminga prekyba turi būti įtrauki, kiek galima įtraukesnė. E, E, mes e, vis tiek turime laikyti savo reglamentavimą, kuris tiesiogiai gal ir nėra skirtas būtent priekybai. Bet e, tam tikrų užmokesčio už valandą paminėjimas prekybos istorimuose artimiausiu metu turbūt nenumatomas. Na, e, priekybos generaldirektato kai kurie e, žmonės turbūt galvoja, gal geriau e, smulkmeniškas taisyklės nustatyti susitarimuose, bent jau e, smulkmeniškesnės negu kad JAV įrašinėja, nes tada lengviau bus juos įgyvendinti. Tai tokie sustarimai tada tampa tarsim e, silpnesniais, ne, lyginant su TPP ar, ar kitomis sutarimis. Be jokios abejonės tie dalykai netiesiogiai įtakoja prekybą, ir, bet sutinku su jumis, kad ateityje reikėtų apie tai daugiau galvoti. Vis aš norėčiau paklausti, e, ką Jūs galvojate apie poveikį verslui. Instinktyviai verslas e, nenori e, didelio reglamentavimo. Bet ar galima sakyti, kad į, į kartą jau tenkinant ES reikalavimus iš esmės jūs tenkinate ir tarptautinius reikalavimus? Ir Ar būtent todėl e, prekybos sustarimuose jiems tokiems nuostatams nėra labai smarkiai priešinamasi, nes ilgalaikiai perspektyvai jie yra daugiau ar mažiau parankus. Na, mes galime geresnį reglamentavimo darbo tvarkę. Ir čia šia prasme ne tiek reikėtų kalbėti apie sustarimų kiekybę, kiek apie kokybę. E, kalbant tiek apie prekybos sustarimus, tiek apie reglamentavimą. Ir svarbiausia užtikrinti, kad jie būtų veiksmingi. Reglamentavimas yra svarbus su sąlyga, kad e, jis leis pasiekti išsikeltų tikslų. Aš sutinku, kad gyvename visuomenėje, kurioje egzistuoja aukšti socialiniai, vartotojų apsaugos ir kitokie standartai. Uh, ES mm, derinasi prie tų standartų ir toliau derinsis, e, įkūriamos technologijos, kurios leidžia mums tenkinti kai kurias iš tų sąlygų, kai kuriuos iš tų reglamentavimo elementų, kai galvojame klimato kaitą ir e, jos poveikio e, švelninimą, daug dalykų turi padaryti technologijos ir pramonė. Bet yra ir tokio reglamentavimo, kuris inovacijoms nekenkia. Ir e, būtent to e, verslas paprastai klausia, ar reglamentavimas yra parankus, taip pat ir vartotojams, piliečiams, ar e, mažina mūsų gebėjimus e, konkuruoti užsienyje. E, taigi, jeigu reglamentavimas yra naudojamas e, ne, ne mūsų vertybių, e, taip sakant, eksportui, o mūsų gebėjimams gaminti, menkinti. Taigi, aš. A, a, Noriu, noriu akcentuoti taip pat ir asmens duomenų apsaugos nuostatas, e, bet turime neužmiršti, kad kiekvieną dieną susidurime su kibernetiniais nusikaltimais, e, su duomenų, e, intelektinės savybės vagystėmis. Taigi čia kalba eina apie ateitį, apie mūsų gebėjimus, ateitie būti novatoriškais, jeigu neapginsime mūsų gebėjimų inovuoti, mūsų ateitis bus prasta. Dėkui. Could you state your name? Uh, Hello again. Uh, well... Sveiki, dar kartą. Pone Marstrom, noriu užduoti klausimą apie prekybos apsaugos priemonių ES modernizavimą. ES per pastarosius penkerius metus daugėjo pastangų, kad pakeistų kovos su dempingu reglamentą. Dabar turime du naujus reglamentus, kurie yra skirti e, prekybos apsaugos priemonių atnaujinimui daug kas kaltina komisiją protek, protekcion, protekcionizmu. E, norėčiau išgirsti Jūsų atsakymą. Klausimą, ar naujausi e, pakeitimai antidempingo reglamento e, atitinka PPO taisyklės, nes pavyzdžiui, Kinija buvo pirmoji kuri apkaltina Europos komisiją tokiais veiksmais. E, iš tiesų, nežinau, ar daug tokių šalių yra, iš Kinijos nusiskundimų girdėjau, tačiau apie kitas ne. Mes atnaujinome šį reglamentą tam, kad įneštume daugiau e, aiškumo savo veiksmus, užtikrintume didesnį skaidrumą, įtraukumą, pagreitintume procedūras, viso to prašė valstybės narės. Valstybės narės <clears throat> dalyvauja tame teisėkuros procese, kaip įprasta. Kinija dėl to kreipėsi į PPO, pažiūrėsime, kuo viskas baigsis. Kuo viskas baigsis. E, e. Kaip jau sakiau, atsakydama, minėjau, atsakydama į ankstesnį klausimą, nežinome, kokį sprendimą e, priims PPO, tačiau mes remiamės pirmiausiai tarptautinės teisės normomis tvirtini savo reglamentus, kiti dėl to kreipiasi į PPO, na žiūrėsime, kaip viskas pasibaigs. Mes esame uh, pakankamai užtikrinti savo teisumą. Kalbant apie ES tarpusio santykius su Kinija, turiu klausimą. ES dažnai ta, bando būti tam tikrų tiltų tarp JAF ir Kinijos e, įvairias e, trišas iniciatyvas įgyvendina, e, taip pat ir su Japonija, ir su, su JAF. Turint omenyje, kokie sudėtingi JAF ir Kinijos tarpusio santykiai, tai kaip jūs ketinate išlaikyti tą tarpininkės poziciją? ir kaip galima tuo pačiu metu palaikyti santykius ir su vienais, ir su kitais. Mes nenorime patekti į tokią situaciją, kurioje reikėtų rinktis tarp JAF ar tarp Kinijos. Mes kalbame su visais dėl istorinių, politinių kitų priežasčių, turime daug daugiau bendro su JAF nei su Kinija ir mes pritarėme, kai kuriems JAF kritiškiams Kinijos vertinimams, tačiau mes manome, kad problemas reikia spręsti pasitelkus daugia šalės sistemą. Jeigu galėtume prisidėti prie to, kad tos šalis dvi susėstų prie vieno stalo ir kalbėtųsi tarpusavį, būtų puiku, tačiau mes neturime jokio konkretaus plano, kaip tą padaryti, nes jos tarpusavį šiuo metu uh, nesikalba, tačiau tikrai būtų geriausias dalykas, kad jos susėstų prie vieno stalo ir aptartų visiems rūpimas temas. Mes palaikome tarpusio santykius su <clears throat> abiejomis iš jų, tačiau jeigu kyla kokių nors problemų, tai skundžiame jas abi e, PPO. Ir e, neturime jokių iliuzijų čia užimti kažkokią tai didžiojo tarpininko vaidmenį. Tačiau jeigu galėtume, jie susodinti prie vieno stalo būtų puiku, tačiau rytoj tikrai tai neatsitiks. Dabar suteiksiu žodį pirmininkui Langiai, kad jis apibūdintų diskusijas, padarytų tam tikras išvadas. Iš tiesų, ta stiklinė nėra visiškai pilna ir net ir pasibaigus šiai kadencijai turėsime nesustoti, dirbti, turėsime siekti tolimesnės pažangos, derinti šias priemonės su kitomis su bendrijos turimomis priemonėmis. Su suderinti savo veiksmus taip pat ir su jungtinių tautų e, priimtais nutarimais, su Paryžiaus klimato kaitos e, konferencijos nutarimais, tvaraus vystimosi tikslais, e, vidaus politikos priemonėmis, tokiamis kaip pristaikymas prie globalizacijos padarinių ir tinkamo fondo lėšas panaudoti. Taigi manau, kad tikrai buvo ši diskusija mums pasitarnavo e, kaip puikiai patirtis, neturėjome klausytis vien tik nuobodžių pranešimų. Noriu padėkoti pirmiausia abiejų universitetų studentams, tikiuosi diskusija jums taip pat buvo įdomi, noriu padėkoti mūsų e, pranešėjams ir mūsų diskusijos moderatoriui, komisijos nariai. Labai ačiū visiems, o su komiteto nariais sustiksime rytoj 9 val. ryte, o visiems kitiems linkiu e, gerą vakarą ir gražių likusių dar šių metų.